Borrell isn't in yet. Yes. Oh, he's, oh ah, sorry, I haven't seen him. Okay, okay. okay. Dear colleagues, good morning. Mėly kolegos, labas rytas. Ar galime patvirtinti darbo atvarkę? Ačiū. Iš karto periname prie trečiojo klausimo. Po to aš padarysiu pareiškimą, pranešimą. Prieiga prie kovos su pinigų plovimu informaciją turinčių institucijų. Pranešėjas yra Emanuel Morel. 52 pakeitimai buvo pateikti šiam pranešimui. Pranešėjas tris kompromisinius pakeitimus pasiūlė ir iš karto suteiksiu žodį jums, prašau. Ponas Morelis. Ačiū pirmininkė. Reikia pripažinti, kad Europos uh, Parlamentas labai aktyviai šios e, kadencijos metu ėmė dirbti mokesčių srityje, vyriausių komitetų, komisijų buvo sudaryta, taipogi ir iš komisijos buvo įdomių e, pasiūlymų e, pateikta. Taigi rodo, kad kai tik tai visuomenės nuomonė to dominsi ir Europos parlamentarai mobilizuojasi, tikrai įmanoma dirbti šioje srityje. Taigi aš manau, kad labai gerai, kad tokiais sunkiais tamsiais laikais Europos Sąjunga ėmasi šio klausimo. Taigi mokestinio skaidrumo klausimas yra vienas iš svarbiausių klausimų šiais laikais, todėl kad žmonėms labai nepatinka ta didėjanti neligybė. neligybė. Ir dabar tas e, legitimumas demokratijos e, yra glaudžiai susijęs su stipriu e, bendradarbiavimu tarpusavėje. Ir aš dabar labai džiaugiuosi, kad konsensusas e, išriškėjo dėl e, informacijos pasidalymų tarp valstybių narių apie, tiksliau pasidalimo informaciją apie pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą. Taigi aš norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems prie e, šio darbo. Pirmiausia, kokie pasiūlymo svarbiausi aspektai būtų užtikrinta saugi prieiga prie informacijos. Uh, valstybės institucijoms ir taipogi automatinis pasikeitimas informacija numatytas. Taigi dabar tekstas yra labai subalansuotas, būtent šešėlinių pranešėjų dėka, būtent jų e, dėka e, komitetas buvo įtrauktas į šį darbą labai glaudžiai. Ir dabar e, mokestinės institucijos turi būti pasirengusios automatiniam duomenų pasikeitimui. Todėl mes pasiūlyme e, iki kitos žiemos palikti laiko valstybėms narėms įgyvendinti šiai direktyvai. Taigi e, šis darbas mūsų tikrai rėmėsi mokestinės lygybės principais, o kaip žinia, neligybė šiuo metu Europoje didėja tik tai šioje srityje. Dėkoju. Dėkoju. Dabar EPP e, šešėliniam pranešėjų Vanderkindelė žodis. Dėkuoju pirmininkė, labas rytas kolegoms visiems, aš kalbėsiu trumpai ir veiksmingai, kaip kad visa ši procedūra dėl šio dosie buvo trumpa ir veiksminga. Taigi norėčiau padėkoti pranešėjui už e, labai veiksmingą darbą. Visi sutarėme e, dėl to, kad čia pakeitimai galbūt buvo nedideli, bet labai svarbus siekiant sustiprinti kovą su pinigų plovimu egzistuoja sinergija tarp e, kontrolės atliekamos ir renkamos informacijos e, pagal kovos su pinigų plovimo ir finan, terorizmo finansavimo procesus. Taigi ta egzistuojanti sinergija turi būti išnaudota, kaip kad jau buvo pasakyta šio dosie e, tikslas yra e, greitas patvirtinimas komitete. Taigi mes tik tai keletą e, čia pakeitimų pateikėme tam, kad komisijos pasiūlymą patobulintume. Mes manome, kad informacija apie tikrąjį savininką turi būti pateikta visoms suinteresuotoms institucijoms. Mūsų frakcija taipogi pasiūlė, kad automatiškai būtų keičiamas informacija šioje srityje tarp komisijos ir atitinkamų tarnybų. Dėkoju. Dabar pirko. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos myös. Jau pirmininkė, dėkoju ir pranešėjai. Ponai Moreliui už labai sklandų dėrybinį procesą ir gerai parengtus kompromisinius pakeitimus. Mano nuomonė, ES dabar sukuria reikiamą sistemą skaidriam ir veiksmingam bedarbiavimui tarp mokesčių institucijų. Tai yra, e, yra šio darbo pagrindinis tikslas. Ir tikimės, kad komisijos pasiūlymas dar labiau sustiprins skaidrumą ir bendradarbiavimą tarp mokesčių inspekcijų įvairiose šalise. Ir vienas problematiškas dalykas e, buvo tas, kad nacionalinės mokesčių inspekcijos ne visuomet gaudavo prieigos prie kovos su pinigų plovimu informacijos, taigi labai svarbu suderinti tą praktiką ES lygmenių. Aš savo pakeitimais noriu akcentuoti tai, kad jurisdikcijos turi ištirti gaunamą informaciją, kuo galima greičiau, nepriklausomai nuo to, iš kokio šaltinio yra gaunama ta informacija. Taip pat norėčiau, kad valstybės narės turi privalėtų informuoti komisiją dėl priežasčių, kodėl negalėjo atlikti tyrimo. Tokiu būdu valstybės, valstybių narių mokesčių inspekcijos uh, negalėtų išvengti tyrimų ir turėtų nu, nu, pasinaudoti tą informaciją. Taip pat pasakyčiau už tai, kad informacija būtų keičiamasi automatiškai. Ačiū. Dėkoju. Nils Torvalds. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai Aš manau, kad e, pavyko padaryti visai neblogą darbą, tačiau vis tiek bijau, kad e, dar yra nemažai spragų. Tokie teisės aktai turėjo būti priimti jau 2003 metais, kada bankų direktyva buvo tvirtinama, nes bankų direktyvoje buvo tam tikrų nuostatų, dėl kurių žmonės e, perkeldavo savo verslą kitur ir tada kilo, pan, ir tą matome ir Panamos dokumentuose. Jeigu pažvelgtumėme į darbo grupės veiksmus, tai ką, ką jie daro, matome, kad šiais metais jiems pavyko prispausti Šiaurės Koreją. Ir gal tai ir nėra pati aktualiausia problema jeigu pažvelgtumėme į kazino, 60 procentų, 60 procentų kazino yra finansuojamos iš neaiškių šaltinių ir viena priežasčių e, yra ta spraga dėl to, kad taikoma nuostata į teisę būti pamirštam. Ir tai yra neproduktyvu. Taip pat žinome, kad tinkamo kropštumo procesas netitinka reikiamų standartų, bet kol kas šiuo atveju mes bandome pagerinti šiek tiek situaciją ir aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti rezultato ateityje, nes mums tikrai reiks kur kas griežtesnių priemonių, kad galėtumėme išspręsti visas tas problemas dėl spragų teisės aktuose. Ačiū. Ponas Diegas. Jo nėra. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti <clears throat> Manueliui, puikiai atlikus darbą, sako ponė Scott Kato. Šis pasiūlymas datasis akto yra labai svarbus tam, kad mokesčių inspekcijos gautų informacijos ir kovotų su mokesniu sukčiavimu. Ir manau, kad parlamentas turėtų pasinaudoti galimybę ir pateikti savo nuomonę, atkreipdėmėsi į tas problemas, ir galimybės pagerinti teisės aktus ir bendrai tą sistemą, kaip veikia mokesčių inspekcijos. Dėl to mes pritarėme dviems pagrindiniams klausimams, kurie atsispindi pranešėje kompromisuose. Pirmiausia, pasisakome už tai, kad būtų automatiškai keičiamas informacija susijusia su e, kovos su mokesčių, mokesčių plovimu direktyvos įgyvendinimu. Tai yra labai svarbu, norint kovoti su tarpvalstybiniu sukčiavimu, mokestiniu sukčiavimu. Taip pat pasisakome ir už tai, kad komisija gautų prieigą prie tos informacijos. Taip pat norėčiau uh, atkreipti jūsų dėmesį į mūsų pakeitimus, kurie mūsų manimų galėtų susilaukti paramos ir iš kitų politinių frakcijų. 35 ir 42 pakeitimuose mes siūlome mokesčių inspekcijoms numatyti galimybę atlikti tyrimus pagal kaip vidaus mokesčių inspekcijos, ga, ga, kurios gautų papildomos informacijos. Uh, Tas jau yra numatyta dabartinėje direktyvoje dėl administracinio bendradarbiavimo, taigi mes manome, kad tai būtų veiksminga priemonė tam, kad administracinis bendradarbiavimas vyktų taip pat ir tarp mokesčių inspekcijų. 49 pakeitime mes siūlome išplėsti informacijos apriepti, kurią gali gauti e, mokesčių inspekcijos. Čia turėtų būti teikiama ir kitokia informacija, numatyta atitinkamoje direktyvoje, rizikos vertinimas, vartotojų pateikiamos informacijos kruopštumas tinkamas kropštumas tai yra labai svarbu siekiant išsiaiškinti sukčiavimo atvejus. Taip pat norėtumėme paprašyti pritarti mūsų 15 pakeitimui, kuris buvo parengtas remiantis tais pasiūlymais, kuriuos mums pateikė ekspertai, kurie konkrečiai dirba su šios direktyvos nuostatomis, atlikdami savo profesinę veiklą. Taigi pakeitime minimos spragos, kuriomis dabar yra naudojama bandant apeiti automatinius informacijos mainus ir mes manome, kad būtų labai svarbu pasinaudoti šią galimybę, šiuo pranešimu, atkreipti dėmesį į šias problemas ir pradėti diskusijas bandant išspręsti problemas, kurios egzistuoja dabartinėje direktyvoje. Dėkoju. Uh, thank you. Ačiū. Marko Cani irgi nėra. Regetundo. Dėkoju, pirmininkė. Pritariu tam sutarimui, kurio, apie kurį kalbėjo ponas Morelis. E, tas pranešimas, jo patvirtinimas padės mums kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Manau, kad uh, susitarti yra būtina. Aš pritariu šiam pranešimui, tik norėjau pasakyti, jog aš pateikiau pakeitimą kartu su kolega Fernandės. Tai yra 51 pakeitimas. Šis pakeitimas yra susijęs su e, pasyviuoju keitimos informacija elementu. E, reikia nepamiršti, kad ta direktyva, kurią ketiname priimti, numato keitimas informaciją tarp mokestinių administracijų struktūrų e, dėl e, sąskaitų savininkų. Tačiau turime nepamiršti, kad kovos su pinigų plovimu direktyva, e, kuri jau yra galiojanti, veikianti, apima visas temas, kurios yra susijusios su informacija. Ir ten yra daug daugiau paminėta dalykų negu paprasti savininkai. Komisarė Jūrova vakar kalbėjo mums apie Panamos dokumentų problemą. Jie atsakė klausimus deputatams ir visi norėjo, kad būtų numatyta daugiau reikalavimų, kai kalbama apie pinigų plovimo problemas ir kovas su, šie, su šia problema. Ir notarai, juridinių specialybių atstovai, advokatai. Visi tie asmenys, kurie yra susijęs su finansiniais srautais, kurie dirba su akcijomis, su įvairiais aktyvais, e, e, auditoriai, e, asmen, šie asmenys kol kas nėra apimami šios direktyvos. Ir norėčiau apibendrinti, ponė pirmininkė. Es teikiame tik nuomonę, nes taryba jau yra patvirtinusi direktyvą, belaukdama Europos parlamento pranešimo. Mes galėtume juk išreikšti nuomonę, kuri apimtų šiek tiek daugiau. Galėtume pasakyti, kad parlamentas reikalauja, kad informacija apimtų ne tik tikruosius sąskaitų savininkus, bet kad būtų apimama informacija ir apie finansinius rautus, jų judėjimą ir panašiai. Dėl to, dėl to aš ketinu išlaikyti savo pakeitimą, tikiuosi, kad parlamentas jį patvirtins. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Atrodo, niekas daugiau kalbėti nebenau. Va, ponas Sanė atėjo. Prašom, žodis jums, kolega. Ponas Sanė, dėkoju. E, porą minučių ir atsiprašau, kad pavėlavau. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Manome, kad tas darbas buvo puikus. Tiek turinio požiūrių, tiek pasiektų kompromisų požiūrių. Manau, kad tai bus žingsnis pirmin, siekiant daugiau skaidrumo ir kovojant su pinigų plovimu. Tai yra be abejo pozityvus žingsnis ir mes tikimės, kad rytoj balsavimo metu sulauksime pozityvaus rezultato, nes manau, kad e, iš tikrųjų tai yra labai svarbu, nes situacija bus reikšmingai pagerinta. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar žodį suteiksim pranešėjui apibendrinti. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Morel. Na, labai trumpai galime džiaugtis tuo, kad esame pakankamai vieningi. Suprantu, ką sakė ponas Dzanė. Jis minėjo, kad tai yra žingsnelis pirmin. Na, žinoma, aš ir nesakau, kad mes Europos e, fiskalinę tvarką uh, iš esmės pakeisime vienu pranešimu. Tikrai ne, jokių revoliucinių pakeitimų nenumatyta. Tikrai tai yra žingsnelis, tačiau pas, paskui tai galbūt padės žengti didelį žingsnį. To iš mūsų laukia Europos rinkėjai. E, kolega e, Jorgė Tundo išdėstė labai įdomius argumentus, aš būtinai juos atsižvelgsiu ir aš tikiuosi, kad rytoj uh, balsavimas bus sklandus ir mes parodysim kitoms institucijoms, kad Europos parlamentas ketina būti teis, fiskalinio teisingumo barikadų priekyje. Dėkoju. Dėkoju. Balsuosime rytoj dėl šio pranešimo. O dabar galime keliauti prie kito darbo tvarkės klausimo, bet nematau dar pranešėjų. Kada tai buvo numatyta? Kada turime svarstyti tą kitą pranešimą? Penkios minutės pertraukos, kad sulauktume pranešėjo. Na taip, 9.30 buvo numatyta nagrinėti šį pranešimą, tad iš tikrųjų pranešėjos dar nėra ir turime penkias minutės palaukti. So we start now. Pradėkime svarstyti ketvirtąjį darbo tvarkės klausimą, bankų sąjungos metinė ataskaita 2016 metai ir pranešėja yra Danuta Hübner. Prašau, Danuta Hübner, žodis jums. Ačiū. Pirmininkė, mėly kolegos, aš šiuo pranešimu nusprendžiau apibendrinti klausimus atsižvelgiant į bankų sąjungos atitinkamus ramščius, nes pamaniau, kad tokiu būdu struktūra bus aiškesnė ir logiškesnė. Tai dėl to priežiūros indėlių draudimas ir bankų gelbėjimo sistema atskirai aptariama. Taip pat svarbiausias klausimas yra fiskaliniai dalykai ir aš maniau, kad reiktų akcentuoti tą aspektą pranešime, dėl to, kad tai yra labai svarbu, ypač šiuo momentu. Ir kitas dalykas dėl to, kad šis klausimas yra susijęs su tam tikra drausme. Ir maniau, kad jį reiktų aptarti atskirai. Ir tikriausiai prisimate, kad tarp vyriausybinio susitarimo konstatuojamoje dalyje dėl bendro bankų gelbėjimo mechanizmo yra minimas tas fiskalinis klausimas. Ir taip pat susitarimai dėl kredito linijų ir paskolų priemonių jau egzistuoja atskirose valstybės narėse ir bendras e, banko gelbėjimo fondas ir 15 jau yra prie jo prisijungusių ir tikiuosi, kad ateityje ta bendra sistema veiks e, tarp priežiūros mechanizmo ir valstybių narių. Taigi tai bus tikiuosi, įtvirtinta dar viename tarp vyriausybinė susitarime, dėl to ir nusprendžiau atskirai aptarti šį klausimą, nes kitiems metams bent jau tai bus įprasnės teisėkuros procedūros dalis. Dėl priežiūros, tai man atrodo, kad blogų paskolų klausimas turėtų būti uh, aiškiau aptariamas parlamente, nes mums reikia vis dar skubių veiksmų šioje srityje, tiek gerinant nemokumo sistemas valstybėse narėse visoje Europoje ir taip pat turime rimčiau įvertinti tai, kaip būtų galima paskatinti augimą, kad mažiau būtų išduodama tokių paskolų, kurios nėra gražinamos, yra blogos. Ir dar vienas svarbus dalykas, kuris mano manimu yra svarbus, kalbant apie priežiūrą, tai yra klausimai susijęs su Bazelio trečio, trečiojo reglamento, nesvarbu ar kitaip, jeigu jį pavadintumėme parengimu ir taip pat kaip saistančios tarptautinės gairės ir vidiniai modeliai čia turėtų veikti, dėl to aš juos ir miniu savo pranešime, savo pasiūlyme. Taip pat aš manau, kad reiktų siekti sukurti bendras sąlygas visame pasaulyje ir tai, kas vyksta tarptautiniu mastu, mano manimu, turėtų būti integruojama, mes turime laikytis to principo ir taip pat neturėtumėme, ne, tur, turime šiek tiek įvertinti ir tas tapnas taisyklės, kurios galbūt netitinka mūsų poreikių, bet reikia galbūt ne jų nebijoti, bet bandyti įtakoti tų sprendimų ir tų taisyklių rengimą tarptautiniu mastu, nebandyti kažkaip apeiti tas taisyklės perkelimo etape, nes tą daryti yra labai pavojinga. Toliau, kalbant apie vidinius modelius, tai ypatinga dėmesį skiriu tam, kad uh, reikalinga, kad tie modeliai būtų komparatyvinio pobūdžio, nes priešingų atveju priežiūros institucijams bus labai sunku dirbti, labai svarbu, kad jie galėtų lyginti tuos modelius, kurių laikosi įvairios institucijos ir kurias prižiūri priežiūros institucija. Tai yra svarbiausias klausimas, kurį keliu. Ir manau, kad kintamumo sumažinimas ir geresnis standartizuotas požiūris tam, kad sistema būtų patikima, yra reikalingas ir taip pat miniu buhalterinių ataskaitų dydžio klausimą, nes tai yra labai svarbi informacija, kuri yra gaunama. Ir dar vienas klausimas, kuris turėtų būti atspindėtas ir šiame pranešime būtent uh, kad kalbant apie naująją reformą ir Bazelio trečiąjį reglamentą, kad nereiktų didinti apriepties ir atitinkamų reikalavimų. Apie tai irgi užsimenu pranešime. Ir trečiasis elementas susijęs su priežiūros ramščiu, kuris, mano manimu, yra labai svarbus, tai yra grįžti prie praeitų, praeito pranešimo, praeitų metų pranešimo rekomendacijų tais klausimais, kurie dar nebuvo įgyvendinti, nes tai jie yra susijęs su priežiūros mechanizmo peržiūra, tai, tai yra rekomendacijos pirmiausia susijusios su kapitalo reikalavimų tvarka ir taip pat rekomendacijomis, kurios buvo pateiktos praeitais metais dėl nacionalinių variantų ir nacionalinės nuožiūros. Ir Buvo padaryta labai daug šioje srityje, bet dabar komisija pati turėtų perimti tuos darbus ir pažiūrėti, ką būtų galima padaryti. Ir atitinkamas straipsnis yra išbrauktas iš tos sistemos, tai aš pabrėžiu, kad reikia, reikalinga opcijų ir nuožiūros harmonizacija tam, kad būtų galima apginti ir išsaugoti bendrąją rinką. Taigi aš tikiuosi, kad tos rekomendacijos vėl bus pateiktos. Ir dar vienas svarbus dalykas - tai valstybės skolos racionalus tvarkymas. Ir čia mes irgi turėtumėme daugiau siekti šioje srityje. Yra nemažai būdų, kaip galima keisti valstybės skolos tvarkymo dalykus ir Bazelio komitetas, kaip žinia, jau dirba ties šiuo klausimu kurį laiką. Tai galbūt protingiausia būtų tiesiog palaukti, kokias rekomendacijas pateiks Bazelio komitetas, bet mes irgi savo ruoštų turėtumėme formuoti savo nuomonę. Kalbant apie bankų pertvarkymo mechanizmą, na, aš kalbu apie tai, kad nereikia būtinai greitai perkelti tos sistemos. Belgija turi savo oficialiajame leidinyje paskelbti informaciją apie direktyvos perkelimą. Galbūt jie tą padarė jau, prieš kelias savaitės to dar nebuvo, bet priešingų atveju viskas jau tuo metu reikštų, kad sutvarkyta yra. Ir galbūt reiktų paminėti taip pat kelis klausimus, kuriuos aš akcentuoju savo pranešime. Pirmiausia, Tai yra klausimai susijęs su <clears throat> naujos sistemos įgyvendinimu, tuo, kaip būtų galima užtikrinti patikimumą, pasitikėjimą naują sistemą ir dar vienas svarbus dalykas tai yra santykis su valstybės pagalbos sistema. Čia irgi turėtumėme tam skirti nemažai dėmesio, nes bankų pertvarkymo sistemos tikslas ir buvo galiausiai užkirsti kelią tokioms situacijoms, kai mokesčių mokėtojai turi apmokėti e, bankų sąskaitas bankų nesėkmės atveju. Taigi turėtumėme peržiūrėti šią situaciją ir iš valstybės pagalbos sistemų perspektyvos. Ir tai, mano manimo, yra svarbu. Taip pat, manau, Jau gal galite padaryti išvadas. Tai aš dėl banko pertvarkymo sistemos aš dar žvelgiu į iškinių hierarchiją. Čia irgi pateikiu šiek tiek tokių rekomendacijų ir aš manau, kad turime labiau atspindėti tai, ką reiškia ta subordinuota skola, ypatingai atsižvelgiant tai, ką pastaruoju metu pasakė ponia Kenny, nes dabartinė subordinacija panašu, kad nėra tinkama, tai mes turėtumėme reikalauti, kad taryba ir komisija parengtų bendrą požiūrį. Ir paskutinis klausimas dėl bankų pertvarkymo tai yra tilako standartų perkelimo klausimas ir kitų klausimų. Perkelimas tai yra e, subordinacija dėl tarp tilako, e, BRD ir panašiai. Ir čia mes kaip ir dabar esame darbų procese ir šiuo pranešimu mes neturėtumėme užbėgti įvykiams už akių, turint omenyje, kad vyksta teisėkuros darbas. Tai aš tik tai miniu tuos dalykus, kurie mano manimų priklauso bendriems klausimams. Ir tų bendrų klausimų yra nemažai. Ir taip pat per pirmąjį susitikimą su šešėliniais pranešėjais ir sekretoriatu, kuris sureagavo visai pozityviai, kad į pranešimą reiktų įtraukti lentelę kur būtų palyginamos tos rekomendacijos, kurios buvo paskelbtos praeitais metais ir veiksmai, kurių buvo imtasi komisijoje. Tiesiog mes manome, kad reikia ir toliau vertinti, kiek yra atsižvelgiama į mūsų rekomendacijas ar neatsižvelgiama į mūsų rekomendacijas, taigi tas testinumas čia būtų labai naudingas. Ir uh, Taip pat tai tokiu būdu būtų sukurta reali mūsų vertė, mūsų darbo vertė, jeigu matytumėme, kad tas darbas tikrai naudingas ir jį žiūrima rimtai. Tai tiek, pirmininkė, dėkoju, kad užtrukau kalbėdama. Uh, Dabar šešėlinių pranešėjų, šešėlinių pranešėjų sakys, ponė Devau, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Danutai e, Hubner ir noriu ją pasveikinti. Atlikus puikų darbą, parengus puikų pranešimą. E, pranešimas labai aiškia struktūra turi, tad tikrai bus nesunku tą pranešimą skaityti, jį suprasti. E, ten daug dėmesio skiriama ir bankų sąjungai. Aš galiu pritarti daugeliui jos e, teiginių. Pritariu e, tiems dalykams, e, dėl kurių susitarėme. Dėl, tai, tai yra kai kurie teiginiai susiję su bankų sąjunga. Aš manau, kad turime nemažinti tos pasiektos pažangos ir turime pasakyti, kad aiškiai, kad ta bankų sąjunga dar yra nebaigta kurti. Dar reikia siekti didesnės pažangos. Ir čia pirmiausia turime į A punktą, kur yra pasakyta, kad bankų sąjunga buvo įsteigta. Negaliu tam pritarti visiškai. Įsteigta tai, bet nebaigta tai faktas. Kai dėl etis. Vėlgi, čia aš išvelgiu šiek tiek daugiau niuansų jūsų pranešime, negu jūs paminėjote. Na, suprantu, kad mums reikia priemonių kurios padėtų mažinti riziką. Tačiau turime taip pat pabrėžti ir tai, kad negalime gaišti e, dėkdami etis. Nes aš manau, kad trečias ramstis bankų sąjungų yra reikalingas, o etis atidėliojimas reiškia, kad mes atidedame stabilizavimo procesą, kuris taip reikalingas mūsų finansiniams sistemoms. E, Kai dėl smulkesnių pastabų, norėčiau pasakyti, kad teiksiu pakeitimus. Pavyzdžiui, kalbant apie veiksmų sąveiką tarp nacionalinių institucijų ir europinių institucijų. Mes norime e, padidinti makroprudencinę priežiūrą. Taip pat manyčiau, kad reikia pabrėžti kibernetinio saugumo aspektą, nes jis tampa vis svarbesnis pastaruoju metu. Na ir galiausiai vyko šešėlinių pranešėlių sutikimas ir Sveno Gygoldo teiginys man visai patiko. Mes turime atsižvelgti praeitų metų pranešimą ir numatyti tam tikrą testinumą, užtikrinant priežiūrą, stebint, kas vyksta bankų sąjungoje. Galėtume detaliau pasižiūrėti į tai, ką dar, prie ko dar reikia padirbėti daugiau. Norėčiau taip pat paminėti darbų tvarkaraščio aspektą. Buvo viena diena atidėtas pakeitimų teikimo laikotarpio terminas. Mes laukiame Europos komisijos siūlymo dėl telak. Jeigu užbaigtume pranešimą iki sulaukdami to siūlymo, Mūsų išvados galbūt iš ankstinių dalykų jokių ten neapimtų ir galėtume paskui proceso metu galbūt pakoreguoti šiek tiek tas savo išvadas. Na, dėkuoju pranešėjai už bendradarbiavimą ir taip pat ačiū ir kitiems šešėlėms pranešėjams. Dėkuoju. Pirmininkas, ačiū. Ponas Luka kalbės, sekar frakcijos vardu ponas Lūnės ir aš. Tu yra pranešėlis prieš šio klausimo, aš jį pavaduoju, jis atsiprašo, tad aš perskaitysiu pranešimą jo vardu. Ponas Lūnės nori padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimo projektą ir mano, kad vis, faktiškai visos politinės frakcijos galėtų e, pritarti kai kuriems, o gal net visiems su pranešimo elementams norėtųsi matyti šiek tiek struktūrinių pakeitimų pranešime. Struktūra yra rem, paremta trimis ramščiais bankų sąjungos, tačiau tai, tai tačiau yra papildomas skyrius, paskutinis skyrius, kur, kas skiriasi nuo praeitų metų. Prie, ten kalbam apie fiskalinio stabilumo stiprinimo priemonę. Tai yra nauja lyginant su ankstesniu pranešimu. Yra taip pat įtrauktas uh, Taip pat, kaip jau sakiau, tas naujas skyrius, kur kalbama ir bendra e, bankų reorganizavimo mechanizmą. Taip pat, kai kalbame apie tą fiskalinio stabilumo stiprinimo priemonę, nes išvelgiama į tas priemonės, kurios jau yra numatytos fiskaliniam stabilumui užtikrinti sutartyse ir kurios, kurių įmamasi nacionalinių lygmenių. E, reikėtų pirmiausia, kad tos fiskalinio stabilumo stiprinimo priemonės būtų numatytos nacionalinių lygmenių. Uh, Pranešime e, atsparumo testams nėra skirta jokio dėmesio, tą siūlo Europos investicijų bankas ir Centrinis bankas. E, pono Lūnės nuomonė reikėtų šį dalyką pakeisti ir jis teiks pakeitimų šiuo klausimu. Kai dėl suvereniosios skolos, jis mano, kad reikėtų čia e, šitą pakeisti, reikėtų plačiau sustelkti prie aspekto per didelis, kad žlugtų. Uh, Ponas Lūnės pripažįsta, kad pranešimas yra gerai subalansuotas, tačiau norėtų, kad būtų pateiktos stipresnės formuluotės. Ir buvo, disku, šiandien diskutuosime dėl, dėl EDIS ir paskui galbūt į tai atsižvelgiant bus galima performuoti kurios pranešimo nuostatas. Dėkojam kolega už bendradarbiavimą visiems šešėliniams pranešėjams šiuo klausimu. Ačiū. Thank you, uh, for the Alde. Dėkoju Alde frakcijos vardu. E, šešėlinio pranešėjo nematau. Tada Gue. Palimulis, prašau. Ačiū pirmininkė. Mūsų šešėlinis praneš, pranešėja Makathy negalėjo atvykti. Jis negalėjo atvykti. Tai norėčiau Norėčiau išdėsti jos požiūrį. Na, norime padėkoti pranešėjai. Pranešimo struktūra yra logiška ir bandoma išplėsti priežiūros, bankų sąjungos priežiūros, indėlių draudimo apriepti. Pripažįstame, kad pranešimo projekte kalbama apie klausim, apie bankus, kurie per dideli, kad žlugtų. Ta, tam aspektui reiktų daugiau dėmesio skirti pranešime nes tai nėra vien tik tai priežiūros problema, bet sisteminio pobūdžio problema. Pranešėja mini blogas paskolas. Tačiau manau, kad galutinėme pranešime galima būtų detaliau panalizuoti šios problemos priežastį ir pateikti konkrečius pasiūlymus dėl sprendimų. Mūsų manimų, kadangi tai yra metinė ataskaita, reiktų pateikti pagrindinių poslinkių analizę realiame pasaulyje per pastaruosius metus, kurie turėjo įtakos bankų sąjungos įgyvendinimui. Ir kaip tas bankų sąjungos mechanizmas reaguoja į realaus pasaulio įvykius. Pavyzdžiui, paimkime Deutsche Bank atvejį. Tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kad nebuvo, nepavyko išspręsti problemos dėl per didelių kažlugtų bankų ir taip pat, kad Centrinio banko priežiūros procesas nebuvo pakankamai veiksmingas. Taigi Deutsche Bank daugiausiai prisideda prie sisteminės rizikos sprendimo pasauliniu mastu ir negalime teikti, kad tik tai JAV kelia problemas Deutsche Bank. Financial Times kalbėjo apie tai, kad tai struktūriškai silpnas bankas, kuris 1,8 trilijono eurų turi turto susijusios su prekybos veikla. Ir tai yra realaus pasaulio pavyzdys, rodantis, kad problema, kai nėra sprendžiamos stambių bankų problemos, stambių sistemiškai svarbių bankų problemos, tada tai sukelia naujų problemų. Mes siūlome daryti skirtumą tarp tokių bankų ir komercinių bankų nes tik taip galėtumėme išspręsti šią problemą. Ir dar viena bankų krizė gali ištikti, taigi bankų sąjungos dabartiniai ramšiai bus susidurs su dideliu išbandymu ir mes dėja nemanome, kad tie ramšiai išlaikys tą bandymą ir bankų pertvarkymo mechanizmas ir indėlių draudimo fondas Kažin ar to pakaks, kad galėtumėme atremti stambių Europos bankų žlugimą. Bankų sąjunga taip pat suteikia tolesnius įgaliojimus ne atskaitingam centriniam bankui ir reikia spręsti šią problemą. Bankų sąjunga dabartinė jos struktūra, kažin ar sugebės sureaguoti į galimą didelę bankų krizę ir Europos parlamentas turi tai pripažinti ir aš tikiuosi, kad mes galėsime pasinaudoti šiuo pranešimu, atskleisti parlamentarų nuomonę į tai, kaip vertinti e, šią sistemą labai svarbių momentų. Ačiū Sven Gygaut, žaliųjų vardu. Keistos tos diskusijos, bet man atrodo kartais turi įvykti ir keistų dalykų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad struktūra ir tie klausimai, kuriuos palėtė pranešėja, yra tie, kuriuos ir teks spręsti. Ir tai yra svarbus pagrindas užpildyti tai svariu turiniu. Ir daug kas, ką sakėme ankstesnių metų ataskaitoje, vis dar aktualu. Ir mano vertinimu tos diskusijos, kurios vyksta ir šiandieną, reiškia, kad aiškiau turėtumėme apsispręsti, kaip užtikrinti, kad praėjus vieneriems metams po mūsų ankstesnės ataskaitos yra sureaguota į visas iškeltas e, problemas. Ir komisijos ataskaita apie praeitų metų Bankų sąjungos pranešimą rodo, kad yra selektyviai reaguojama į tuos klausimus, tik tai, kurie jiems patinka ir ignoruojami tie klausimai, kurie jiems nėra parankus. Ir dabar atrodo, kad jie nėra pasirengę sureaguoti ir atsakyti ir manau, kad mus reiktų, mus, jie turėtų mus vertinti kur kas rimčiau ir reikia grįžti prie visų tų klausimų, kurie nebuvo išspręsti. Ir tikiuosi, kad sekretariatas padarys tą ir šio pranešimo atveju, bet ir kitų pranešimų atveju, nes Labai panašių yra situacijų. Guliar pranešimas, e, kalbant apie Bazelio komitetą ir tarptautinės finansinės institucijas, taip pat kitas pranešimas, kur kalbama apie Europos investicijų banką. Čia vėlgi mes uh, matome, kad komisija tik tai iš dalies atsako į mūsų keliamus klausimus. Taigi mes turime, kaip ekonomikos reikalų komitetas, sukurti kur kas labiau sisteminį požiūrį, vertinant tai, ar buvo atsižvelgta į mūsų sprendimus primtus anksčiau, ar komisija reaguoja į keliamus klausimus ir pažiūrėti, kokia dabar yra situacija, kad nepradėtumėme vėl nuo nulio visko daryti, lyg nebūtumėme to darbo atlikę jau anksčiau. Taigi aš tikrai dėkoju sekretoriatui ir kolegoms ir tikiuosi, kad jie pasinaudos tuo pasiūlymu. O dėl esminių dalykų, čia yra keli nauji dalykai, naujausi dalykai, kurie nebuvo aptarti ankstesnių metų pranešime. Pavyzdžiui, kalbant apie bandymus nepalankiausiamis sąlygomis, matome, kad specialus buvo režimas numatytas Deutsche Bank ir mums Europo, iš, vertinant ES lygmenių tai nėra priimtina, taip pat nacionalinė nuožiūra, e, diskrecija numatoma kitoms šalims ir panašu, kad tik tai dalinė atsakomybė ir įgaliojimai numatyti atliekant tokius bandymus uh, nepalankiausiamis sąlygomis, o mes norime, kad tokie bandymai būtų atliekami vienodai. Toliau yra kita problema dėl to, kad skaidrumas nėra vienodas. Tie bankai, kur, kur pagrindinė atsakomybė tenka į bei, čia vienaip yra vertinami tie bankai, o kitais atvejais centrinėme banka taikomos vidinės procedūros ir ten jau jos nėra skaidrios. Taigi tam tikrą prasme ne vienodai yra traktuojami visi bankai ir mes turėtumėme pasirūpinti, kad bandymai nepalankiausiamis sąlygomis būtų atliekami Europoje vienodai, laikantis bendrų standartų visiems, įskaitant ir tuos atvejus, kai yra tas nuožiūros, savos nuožiūros elementas ar skaidrumas skaidrumo elementas. Ir dar vienas klausimas, kurį turėtumėme labiau akcentuoti, yra tai, kad finansiniai nusikaltimai ir tai, kad trūksta vartotojų apsaugos, tai yra racionalės priežiūros klausimai. Mes žinome, kad Centrinio banko įgaliojimai yra riboti šioje srityje, bet nėra normalu, kad jeigu bankai susiduria su problemomis dėl finansinių nusikaltimų, kad pri, prižiūrėtojas net negauna apie tai informacijos. Ir mes žinome, kad tada kyla nemažai problemų. Ta patį matėme ir su vartotojų apsauga. Taigi mes turime bankų pertvarkymo sistemą, tačiau susidurėme su politinėmis kliūtimis, kai tam tikras turtas yra laikomas jautrių visuomenės grupių. Matėme, pavyzdžiui, tą Italijos atvejį, ir dėl to vartotojų apsauga yra susijusi su mūsų bankų pertvarkymo sistema. Praeitais metais ponia Kūnė mums žadėjo, kad bus pateiktas problemų sąrašas, kalbant apie europinius ir nacionalinius teisės aktus dėl bankų tartvarkomumo bet kol kas to sąrašo negavome ir mes labai norėtumėme, kad mūsų bankų pertvarkymo sistema tikrai būtų veiksminga. Ir vis girdime, kad yra problemų dėl to, kad greitai yra turtas superkamas ir tam tikri finansiniai produktai siūlomi trečiosioms šalims. Tikimės, kad tas bail-in procesas bus kur kas kompleksiškesnis, nes dabartinė situacija mums nepriimtina, nes tokiu būdu galbūt papildoma, tik tai, papildomi privalumai čia sukūrėmi mokesniams rojams. Taigi, tokie būtų pastebėjimai ir aš e, tikiuosi, kad ir po pirmojo šešėlinio, šešėlinio pranešėjų susitikimo toliau vyks sklandus bendradarbiavimas. Ačiū Marko Valį. Sì, grazie, parlerò a nome del... Dėkuoju. Aš kalbėjau mūsų, kalbėsiu mūsų frakcijos šešėlinio pranešėjo vardu. Jis dėja negalėjo atvykti į posėdį. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjui. Puikiai pavyko bendradarbiauti, dirbti kartu su juo, aptariant pakeitimus. Tačiau be jokios abejonės dar e, reikia nemažai padirbėti su šiuo pranešimu. Dabar žiūriu į pranešimą, matau, kokia situacija yra Europos bankų sistemos Europoje ir matau, kad yra tikrai didelis skirtumas tarp to, kas yra parašyta, tarp uh, E, teorijos ir praktikos. Man atrodo, kad šis pranešimas galėtų būti puikiai proga pasakyti e, tai, kas realiai neveikia, kasgi nesuveikia Europos bankų projekte pastaraisiais metais. Be jokios abejonės, kai, kai tam tikrie aspektai čia tiesiog netinkamai suveikia sistemoje. Ir be jokios abejonės yra dar tokių problemų, kurios nėra sukauptos tik tai tam tikrose vietose, tarkim, jos yra visuotinai paplitusios ir aktualios visiems. Todėl labai gaila, kad nekritikuojama visai bankų priežiūros sistema. Ta bankinė sistema turi, yra labai problematiška. Ir sudėtinga yra rizika, identi, rizikas, pavojus identifikuoti tokioje sistemoje. Taigi toje sistemoje matome daug spragų. Nėra pozityvios kritikos e, atsparumo testų ir saugumo patikrinimų srityje. Taigi šiuos du aspektus, mano manimu, dar reikėtų išsameu panagrinėti. Dar yra ir rinkos rizika, į kurią nepakankamai yra atsižvelgta atliekant e, Europos bankų sistemos analizę. Dar taip pat ir teisinė aplinka gali būti, e, gali kelti pavojų ir sukelti netgi, būti pavojinga netgi visai e, Europos sistemai, kaip kad matėme Deutsche Bank atveju, nes skaičiai juk čia yra labai dideli nėra smarkiai kritikuojama ir Berdi modelis. Nes Berdė dabar, ko gero, eina priešingą linkmę, negu kad tikslas jos turėjo būti. Nėra to gelbėjimo valstybės lėšomis rizikos pakankamai e, apibrieštas. Na ir dabar gaunasi taip, kad ta sistema e, gaunasi vis mažiau stabili, vis daugiau sviravimų yra pastebima. Būtent todėl reikėtų daug daugiau dėmesio skirti šiems aspektams. Reikėtų galbūt daugiau dėmesio kreipti į tas saugiklius Na ir dar paskutinis dalykas. Kai kurie kolegos sakė, kad šiandien Europos e, bankų sąjunga visiškai neišsprendžia tos problemos, kuri vadinama too big to fail. Ir manau, kad e, šiandien galbūt reikėtų daugiau dirbti su svertais Europos bankų sistemos. Be jokios abejonės po 2008-2009 metų krizės e, rizika pavojus yra sumažėjęs, tačiau kai kuriais aspektais ta rizika vis dar išlieka labai didelė. Na ir galiausiai paskutinis dalykas - bendroji draudimo sistema, indėlių draudimo sistema. Ko gero, tai turėtų būti tas ramsis, kuris papildo Europos bankų sąjungą ir apie kurį mes dar kalbėsime šiandien šiek tiek vėliau. Man atrodo, kad reikia daugiau apie tai pagalvoti. Ko gero reikia pasimokyti iš praeities klaidų, kai e, buvo kuriama Europos bankų sąjunga. Mums reikalinga galbūt tokia sistema, kuri sumažintų e, iki minimumo riziką, o galbūt mes norime rizikuoti Galbūt norime tokių beformių, negriežtų instrumentų ir tas rezultatas bus toksai išnipštas palyginus su e, įdėtomis pastangomis. Ačiū. Niekas nenori pasisakyti. Dabar spontaniškų pasisakymų ratas. Aš pas dabar pasisakysiu galbūt. Norėčiau pirmiausia padėkoti Danutai už jos e, rengiamą pranešimą. Manau, kad pranešimas yra geras ir pritariu jos požiūriui, tačiau kita vertus. Reikia atsižvelgti, kad mes esame vienintelė demokratinė institucija, kuri atsakinga už priežiūros mechanizmą. Man atrodo, kad čia reikia daugiau laips, palaipsniš, palaipsniško požiūrio. Ir pritariu Svenai, kad mes praeitą kartą jau kalbėjome apie veiklos problemas, apie administracinį kompetencijų pasiskirstimą. Kaip JST e, su bankais dirba, reikia išvengti dubliavimuose ataskaitų teikimo. Taigi, reikia atsižvelgti ir į proporcingumą. Mums tikrai reikia apžvelgti palaipsniui tas problemas. Taigi reikėtų galbūt e, pranešime išlaikyti tam tikras apibrieštis taipogi. Na ir dar dėl politinių dalykų. Manau, kad reikia pamastyti apie gebėjimus parengti pakankamo lygio priežiūros strategiją. Man kartai susidaro įspūdis štai koks kad neturime pakankamo integravimo lygio tarp generalinių direktoratų ir nėra to horizontalaus ir vertikalaus koordinavimo. Kokiagi ta būtų e, priežiūros strategija? Mes e, visi sakome, kad reikia daugiau konsolidavimo sektoriaus, tačiau kita vertus susidaro įspūdis kartais, jog mes e, skirtingose generalinėse elektoratuose turime labai skirtingų požiūrių, e, kiti e, partneriai taipogi turi kitokį požiūrį, taigi vieni pasisako už labiau atsargų požiūrį, kiti už mažiau atsargų, už didesnį kapitalą, kiti galbūt netaip jau didelį kapitalą. Taigi kaip ir konflikt, konfliktiniai čia tokie susikertantis požiūriai yra. Taigi tai galbūt galima būtų aptartina, be jokios abejonės proporcingumo klausimo aspektų daug yra. Na, dabar antro ramščio reformos. Galbūt kažkam tai patinka, kažkam ne. Aš manau, kad tai yra tinkamas dalykas. Manau, kad e, tai reikėtų taip pat pabrėžti. Gairios pagal antrą straipsnį buvo parengtas. Uh, Ir manau, kad čia reikėtų panašaus požiūrio laikytis. Tai turi. Na ir dabar dėl skaidrumo. Dar Svenui pritarčiau. Kas dėl makroprudencinių aspektų. Žalieji berots e, šios e, klausimus kėlė. Dėl e, rezoliucijos ramščio, man atrodo, kad su konkurencingumo generaliniu direktoratu apie tai buvo kalbėta. Kas dėl DGS, galbūt reikėtų daugiau čia padirbėti ir tos alternatyvios e, priemonės e, pagal indėlių draudimo sistemą turėtų būti įgyvendinamos paprasčiau. Turėtų galbūt numatytas, na, kažin ar reikalingas būtų tas antras lygis tos papildomos draudimo sistemos, galbūt čia būtų dubliavimasis. Taigi galbūt galima būtų pakeitimų šią linkmę pateikti su kolegomis. Na ir galiausiai dėl suverenumo aš pritariu tam. kad čia reikia tam tikro atsargumo, reikia kaštų ir naudos analizę atlikti. Ir manau, kad reikia tikrai to panašaus lygio atsargumo. Reikia nuo ideologijos perėti prie kaštų ir naudos analizės, galbūt dėl konkrečių priemonių. Ir reikia žiūrėti, ar konkrečias priemonės tikrai pereina tą uh, kaštų ir naudos analizę. analizę. Na ir Taigi tie klausimai, kurie dabar svarstomi Bazelio komitete ir mūsų pranešimuose yra susiję, tik laukiame ir Bazelio komiteto nuomonės, bet aišku, mes mielai prisidėsime prie to proceso ir svarbu, kad būtų ne, de, ne ideologiškai, bet pragmatiškai sprendžiami tie klausimai. Dėkoju kitas. No other speaker for catch the eye. Jau norinčių pasakyti nėra. Danuta, žodis jums. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie perskaitė pasiūlymą. Mes visi žinome, kad rengiant pirmąją dokumento pranešimo versiją esi ribojamas tam tikrų reikalavimų, nežinai, ar tik, tik tai užsiminti apie klausimus, ar labiau juos gilintis ir aš nusprendžiau plačiau aptarti klausimus ir tada žiūrėti, kaip būtų galima atsižvelgti tai, kas pasakyta diskusijose. Aš dėkoju už pastabas dėl to, kad būtų įmanoma galbūt išplėsti pranešimų apriepti ir aš manau, kad turime pabandyti surasti pusiausvyrą tarp to, kas priklauso Bankų sąjungos ataskaitai Juk tai nėra ataskaita apie bankų sektoriaus padėtį Europos Sąjungoje 2016 metais. Yra daug klausimų, kurie turi būti aptariami, bus, turėt, bus aptariami šešėlinių pranešėjų susitikime, kaip išanalizuoti bankų sektoriaus padėtį Europos Sąjungoje, nors aš pritariu išsakytiems komentarams. Viena pastaba, EKR, iš EKR pusės, e, kur kvesionuojamas e, racionalumas, ar įtraukti tą klausimą į bankų, sprend, bankų pertvarkymo mechanizmą, tai yra fiskalinio stabilumo stiprinimo priemonė ir aš manau, kad e, tų pranešimų bus daugiau ir mes turime visuomet kalbėti apie tuos tris bankų sąjungos ramšius, bet galbūt kasmet kils naujų klausimų svarbių klausimų ir manau, kad to lankstumo čia pranešimuose reikia. Ir yra keli klausimai, kurie nors ir priklauso tai uždarai bankų sąjungos struktūrai, bet jie galbūt irgi nebūtinai turi būti atskiriami, bet atskirai, aptarimi atskiriami, atskirai pranešime. Bet mes dar apie tai pasikalbėsime. Ir dar vienas klausimas apie kurį kalbėjo Roberto, tai yra bandymas išsiaiškinti, kaip bankų sąjungos administravimas, ypatingai čia priežiūros elementas, kaip jis šiandieną veikia. Aš tai miniu ir manau, kad yra administracinė struktūra SSM rėmuose ir tai, kaip vyksta priežiūra, kaip ji yra atliekama ir kokios prievolės tenka priežiūros institucijoms. Mes galbūt galėtumėme plačiau apie tai pakalbėti, o dėl darbų grafiko jis yra labai svarbus. Mes neturime galimybės pratesti termino, lygnant su ankstesniu terminu, tą siūlė sekretoriatas remiantis tuo, kad yra daug darbo ir kad visas procesas e, gan ilgas iki plenarnio posėdžio. Taigi mes patikime pasiūlymą ir žiūrėsime, ar bus įmanoma palikti tą pačią galtinio balsavimo datą, pažiūrėsime, ar nebus įmanoma pratesti pakeitimų patikimo termino, ta pusantros dienos mums leistų galbūt vengti, išvengti balsavimo vasarą kitais, kitais metais, nes tas pranešimas turėtų būti dėl jo balsuojama kuo galima anksčiau. Tačiau tie papildymai, kuriuos reiks atsižvelgti, žiūrėsime, ką pateiks komisija dėl TILAK, SRR. Ir mes atsižvelgsime į tuos pasiūlymus tuo metu, kai reiksime kompromisus, pasitelksime tą papildomą informaciją. Bet aš nenorėčiau, kad būtų pratesiamas pakeitimų pateikimo terminas tokiu būdu, kad tai neleistų mums kuo galima greičiau surenkti balsavimus kitų metų pradžioje. Tokia būtų mano nuomonė. Dar kartą dėkoju ir tikiuosi, kad visi veiksmingai padirbėsime su kolegomis iš kitų politinių frakcijų. Ačiū, Danuta. Mes su Klaudija pasitikrinome suprantu, ką jūs sakėte apie tai, kad e, nenorime visko atidėti, ypatingai balsavimo plenarnėme posėdėje, kuris dabar numatytas vasariui ar kovui, bet vis tiek manau, kad gal nebūtinai 8 gruodžio turėtų būti pakeitimų svarstymo data, galbūt e, sausio pradžia. Mane informavo, kad sausio pabaiga būtų įmanomas variantas. Taip, mes tą ir bandome išsiaiškinti. Gal surasime vietos, reiks pasitikslinti, kaip yra. 16 gal sausio Aš suprantu, kad kelios papildomos dienos būtų naudinga rengiant pranešim, pakeitimus, tačiau atsižvelgiu į tai, kad nenorime plenarinėme postėje balsuoti vėliau nei kovo mėnesį, tai galbūt dar pasitikslinsime, pasižiūrėsime, ar kovo mėnesio plenarinis posėdis e, yra tas, kur kada balsuosime, ar tas įmanoma ir pažiūrėsime, ką būtų galima padaryti ir dar šiandien tuos klausimus išspręsime. Puiku. Dėkoju. Dabar kitas klausimas. Tai yra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 Okay, one is just a reminder of a number of meeting. Norėčiau priminti, kad nereikalingas dar vienas ekonomikos reikalų komiteto posėdį šią savaitę. Aš tikiuosi, kad visi perskaitė sekretariato elektroninio pašto laišką ir nereikia man jums dabar priminti, kad dar šią savaitę vyksime. Ketvirtas politinis dialogas dėl pinigų rinkos įvyko lapkričio penktąją dieną. Koordinatoriai aptarė investicijas e, daugiametėje finansinėje programoje, tam tikras paskolų sistemas ir taip pat tam tikrus e, kitus aspektus ir palaipsnio EF įvedimo klausimus, buvo pasiekta pažangos, preliminarus sustarimai buvo pasiekti tam tikrais klausimais. Penktasis trilogo posėdis įvyks lapkričio 14 dieną. Taip pat pirmasis trilogas vyksta dėl prospektus reglamento spalio, įvyko 27 spalio, buvo kalbama apie prievolę skelbti prospektus dokumentus nacionalinėse sistemose, Europ, europinis prospektas yra taip pat minimas, prospekto reikalavimai, atskleidimai dėl antrinių emisijų, emitentų ir taip pat čia buvo pasiekta pažangos šiais klausimais. Kitas trilogo posėdis yra numatytas lapkričio 15 dienai. Kiti sprendimai rekomendacijos iš koordinatorių posėdžio, kuris įvyko spalio 12 dieną dėl netinkamo finansinių produktų pardavimo, buvo sutarta paprašyti, kad komisija ir SS bei nacionalinių institucijų atstovai pristatytų savo veiklą šioje srityje komiteto posėdėje. Studija dėl teisės aktų gyvendinimo irgi bus reikalaujama ir taip pat galimybė atlikti gyvenimo ataskaitą po to, kai bus atlikti ankstesni darbai. Koordinatoriai patvirtino koordinatorių ir bankų sąjungos darbo grupių posėdžių darbotvarkės, darbotvarkės dėl viešų klausimų. E, pirmininkų suėga tvirtina juos ir koordinatoriai nusprendė 2017 metais surenkti klausimus apie CCP, CCP makroekonominę politiką mažų palūkanų aplinkoje. Čia nėra toks oficialus pavadinimas, dabar yra atnaujintas tas pavadinimas netinkamas finansinių produktų e, pardavimas, breksitas, taip pat Bazelio 3-4 reglamento peržiūra. 2017 m. pirmame pusmetyje Europos į Londoną balandžio mėnesį vyksime, kai bus e, pradėtas tas e, pritaikyti 50 straipsnis, taip pat į Lisaboną vyksime spalio mėnesį, devyni nariai vyks. ECB ir Bazelis, Bazelio komitetas atvyks į Strasbūrą, į Strasbūrą Vašingtonas, New Yorkas, Liepos mėnesį septyni nariai, Šanhajas, Pekinas, Kinija, rugsėjo mėnesį septyni nariai. TVF metinis susitikimas Vašingtone spalio 11-15 dienomis, septyni nariai vyks. Buvo sutarta, kad kitos priežiūrų, priemonių priežiūros e, tema bus SSTU ir taip pat e, naujai paskatos fiskalinės valdybos nariai. E, buvo nuspręsta, kad su jais reikia susitikti, kuo galima greičiau po jo paskirimo. Mes gavome fiskalinės valdybos informaciją, kad jie teigia, kad jiems per anksti dar atvykti. Man atrodo, e, na, aš apgailestauju, kad buvo atsiustas mums toks laiškas. Nes buvo nuspręsta, buvo siūloma susitikti su jais kitais metais, mes manome, kad tai nėra priimtina, mes laikomės savo prašymo ir apgailestaujame, kad negali pas mus atvykti fiskalinės valdybos nariai pasikeitimui nuomonėmis ekonomikos reikalų komitete dėl paskirimų pranešimas dėl Europos statistinių programų, Europos statistinės programos pratesimo. Pirmininkas rengs, dėl procedūrų čia nuomonės nerengsime, dėl, dėl to, kad laiko neturime kova su neligybė, skatinant geresnės įdarbinimo sąlygas. GUE, minimalios pajamos, čia irgi nuomonę renksime, GUE renks konkrečiai. Toliau lapkričio mėnesio koordinatorių posėdėje kalbam apie kitus dalykus, peticijų komitetai, žali, komitetas buvo nuspręsta parengti nuomonę dėl finansinių paslaugų ir iškeldinimo Ispanijoje, taip pat pranešėjas atsakingas už šį klausimą yra iš peticijų komiteto, taigi mes gausime daugiau informacijos iš jo. Ir tada galėsime kokybiškai sureaguoti į peticijų komiteto prašymą. Toliau ankstesnė praktika Hoyer investicijų banko pirmininkas irgi bus pakviestas į mūsų posėdį. Tokie yra mano pranešimai. O dabar Edis pranešimas. Norėčiau padėkoti Ester Delangė pranešėjai, kuri pas, pristatė pranešimo projektą. Jis yra išdalintas ir dabar jie gali jį pristatyti komitete. Estera, žodis jums. Thank you, Chairman, although... Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, manau, kad nesu vienintelė, kuri yra susirūpinusi dėl dalykų, kurie nėra susijęs su įdis. E, bet pabandysiu susitelkti prie mūsų šios dienos temos. Aš 12 valandą būtinai turiu išeiti iš posėdžio ir būtų puiku iki tol baigti diskusijas. E, bet laiko dar yra, aš manau, kad mes viską suspėsime, net jeigu tenka diskutuoti tokių kontroversiškų klausimų. Tad pradėkime. Pirmiausia, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų indėlį, už jų lankstumą. Ačiū Europos parlamento tarnyboms, kurios taip pat labai daug padėjo rengiant šį pranešimą. Kokia dabargi yra susiklošiusi situacija? Kaip žinia, techninis darbas vyko labai lietai. Ir čia taip sakau labai lietai, kad nereiktų sakyti, jis praktiškai nevyko. Tad Europos parlamentas turėjo e, išlaikyti gyvą šį klausimą, kad jis nebūtų numarintas. Ir iš tikrųjų daugelis politinių frakcijų reiškia savo nuomonę dėl šio klausimo. Rekdama šį pranešimą, manau, maniau, kad turime daug tikslų. Pirmas ir svarbiausias būtų sukurti e, saugumą kiekvienam indėlininkui, nes svarbu, um, kad e, indėlininkai liktų Europos Sąjungoje. Europos parlamentas turi labai rimtai tą eidis klausimą svarstyti ne tiek techninių požiūrių, kiek atsižvelgti į vartotojų apsaugą, indėlininkų apsaugą. E, tai, tai tą patį man ir šešėliniai pranešėjai. Kitas dalykas bankų suverenumas turi būti užtikrintas, taip pat turi būti užtikrintas finansinis stabilumas. Labai svarbu, pradedant šį darbą, buvo mums visiems užtikrinti, kad jokia šalis ar jokia dalyvaujanti struktūra nebus e, nuvertinta ir kad ji galės lygiai teisiškai dalyvauti šioje e, EDI sistemoje. Būtina, kad e, ta sistema būtų tinkamai gyvendinta, kad nebūtų ieškoma priežasčių nedalyvauti. dalyvauti riskos valdymas ir įdys įdėgymas e, turi būti dalykai gyventinami paraleliai, kartu ranka rankon. Aišku, daug lengviau yra pasakyti, negu tai padaryti. Aš manau, kad dėl to dar egzistuoja šiek tiek nuomonių skirtumų tarp šalių ir tarp mūsų frakcijų. Norėčiau pasakyti, kad mes e, turime tokią ambiciją dar nes, nepasirašyti tarp vyriausybinių susitarimų šiuo klausimu. Mes manome, kad skirtingos nuomonės egzistuoja taryboje, tačiau galvoju, kad kitas ta vyriausybinis sustarimas ne, niekaip neapims Europos parlamento nuomonės ar nacionalinių parlamentų nuomonės. O to tarpu aš manau, kad mes parlamentarai savo nuomonę šių klausimų privalome pareikšti. Aš pateikiau siūlymą ir išreiškiau viltį, e, kad daugiau žmonių galės paremti mūsų iniciatyvą ir kad mūsų balsas būtų išgirstas. Aišku, e, nuomonės yra skirtingos šiuo klausimu. Europos parlamente taip pat. Ar kalbėtume apie turinį, apie sąlygas, ar apie kitus šios svarbus klausimų aspektus. Be abejo, tie klausimai susiję. Pavyzdžiui, kai dėl turinio galite sakyti, kad štai aš iš karto norėčiau įdėkti įdės ir įdėkti nuo pradžios iki galo. Aišku, dėl sąlygiškumo iš karto iškiltų didžiulė diskusija, kokias sąlygas privalu atitikti, kad ši, ši sistema galėtų būti įdėkta. Kaip jau sakiau, nuomonės skiriasi. Man, kaip jau sakiau, svarbu buvo štai, kas taryboje trūko e, tam tikro noro padėti šio klausimo nagrinėjimą, o aš norėjau, kad jos nagrinėjimas prasidėtų. Tad aš manau, mes galime paskatinti tuos procesus, e, įdis turėtume formuoti, e, galvodam apie dvi fazes. Pirmiausia, reikėtų numatyti perdraudimo fazę tai ši fazė apimtų mažiausiai penkis metus, ta fazė apimtų daugiausia problemų keliančius klausimus. Turto, pavyzdžiui, turto klausimus žmonės turi turėti, turi turėti galimybę gauti išmokas per septynias dienas, jeigu jiems to reikia, mes tą žmonėms esame pažadėję. Įdis yra plataus užmojo projektas. Tiek kalbant apie E, turtą, apie galimybę padengti trūkstamas lėšas ir panašiai. Be abejo, 20 procentų buvo pasiūlyta riba e, tam trūkumui, kurį privalu padengti per numatytą laiką. Dar čia sprendimai nėra priimti. Aš norėčiau pasakyti, kad generalinis direktoratas turėtų pasirūpinti, kad per šešis metus bankas, kuriam pritrūko e, tam tikro likvidumo, galėtų per šešis metus gražinti gautą paskolą turtui padengti. 90 e, procentų atvejų, netgi daugiau atvejų, tai turėtų būti įmanoma. E, komisija dar atlieka papildomą analizę Ir noriu padėkoti Europos komisijai už bendradarbiavimą ir ačiū už tai, kad e, ta papildoma analizė buvo pateikta spalio pradžioje, nes mums tai labai padėjo šį klausimą ir toliau judinti, prie jo dirbti, nes priešingų atveju ir toliau būtume diskutavę apie tai, kad e, trūksta poveikio įvertinimo ir taip toliau ir panašiai, o tai reiškia, kad e, be to būtų sunku buvę kalbėti apie galimą pranešimo patvirtinimą. Tai tikrai išaiškina mums daugelį dalykų mūsų aptariamų klausimų. Kitas privalumas šios pirmos fazės, kai susitelkiama prie paramos lėšoms, tai yra riskos, rizikos sumažinimas. Mes tam jau turime įdėktą sistemą, tad dėl to nebereikės diskutuoti atskirai nes, kaip žinia, vėlgi negabų, nebūtum galėję dirbti toliau, jeigu tos sistemos dar įdėktos nebūtų, jeigu diskusijos dėl to nebūtų įvykę, o mes jau dėl to esame susitarę, sistema jau veikia ir ten sprendžiami turimų banko lėšų, banko turimo turto klausimus. E, taigi, vertinamos bus kredito institucijos individualiai tiek nacionalinių, tiek ES lygmenių būtų atliekami reikiami vertinimai. Aš čia nekalbėsiu daugiau apie skaičius. 0,4 procentai turėtų būti teikiami iš ES fondų, 0,4 iš nacionalinių lėšų. Be abejo, rizikos dalykai yra svarbus ir čia jau pereinu prie antrosios fazės. Čia kalbėsime apie sąlygas, kurias turi atitikti finansų įstaigą prieš pereidama prie draudimo fazės. Be abejo, patirti nu, nuostolių atveju bankas ar skirta kreditų įstaiga turi turėti reikiamą draudimą ir jis čia, aišku, galima pasitelkti įvairius fondų įvairių padalinius. Pirmiausia, turite kreiptis į nacionalinės institucijas, 0,4 procentus pateikėja, kaip jau sakiau, paskui kreipiamas į Europos fondus. Pirmiausia, panaudojami e, vieni fondai, paskui rizika pagristi DIF fondai. Taigi mes matome, kad dabar egzistuojantys fondai yra labai egzistuoja, egzistuoja labai griežtai atskirti fondai ir valstybės narės labai skirtingai uh, gali valstybės naudotis DIF fondais. Kai dėl išmokėjimo lėšų. Tai tuomet būtų panaudota ta vadinamoji reverso tvarka, apie kurią esu anksčiau kalbėjusi. Na ir norėčiau uh, tarti porą žodžių dar dėl keletų aspekto. Aspektų norėčiau padėkoti dar kartą Europos komisijai už faktinę analizę. Galbūt kažkas iš jūsų galvoja, na gerai, jeigu jūs pasirinksite štai tokią struktūrą, kur egzistuoja tam tikra tvarka, kuri dabar yra naudojama, ar tai neapribos visos sistemos uh, galimybių riboti riziką. Jeigu padidinama ta gale riboti riziką pačiomis grįžčiausiomis priemonėmis, tai tuomet kaip elgtis su nacionaliniais fondais. Bet čia renkamasis dviejopas požiūris. Nacionalinės struktūros egzistuos ir toliau, tai nebus savotiškos pinigų išmokėjimo kasos. Tos DGS vadinamos struktūros egzistuos ir toliau. Ir be abejo, tos struktūros veiks, jos jau veikia ir dabar, tai kodėl jų nepasirinkti. Ir pasirinkdami tą dviejopą požiūrį mes sumažiname galimybę nutikti tiems rizikingiams įveikiams, nes galima visą DIF struktūrą apimti. Galima apimti visą DIF, visą, visus Europos fondus, tačiau tai yra tam tikra tvarka, kaip tai galima daryti. Ir tuomet e, yra sutvarkomi apmokėjimo dalykai. Jeigu kažkas iš jūsų domisi, 77 puslapio apačioje galite rasti nuorodas į komisijos faktų analizę. Ir ten kaip tik šis aspektas yra labiau išnagrinėtas. Ten galite surasti duomenys, kurie tikslus iki 0,0 kažkelintosios procento dalies. Na ir apibendrindama galėčiau pasakyti štai ką. Aš manau, kad tai yra puikus siūlymas siekiant atsižvelgti į jūsų išreikštas nuomonės, mes turime skirtingas nuomonės frakcijose ir tarp jų mes esame pradėję diskusiją, kuri, sakyčiau, buvo apnuodėta, sakykime, jau to sąlygiškumo aspekto. Mes rinkome sistemą ir pradėjome iškart diskusiją dėl sąlygiškumo, bet diskutuojant dėl antros dalies jau bus lengviau. Ir mums tai suteiks daugiau papildomų laiko diskusijai, kurios reikės sąlygiškumui aptarti. Atsižvelgiame į, atsižvelgiame į susirūpinimą tų šalių, kurios e, jį reiškia ir mes taip pat atsižvelgsime į labai normalų susirūpinimą tų valstybėse narėse, kurie sako, kad, na, aš Netikiu, kad mano šalies e, ta mokėjimų struktūra e, sugebės man išmokėti pinigus, tuo atveju, jeigu mano bankas ar kita kredito įstaiga patirtų sunkumų. Na, tiek būtų mano pasisakymų, lauksiu kolegų išvalgų ir, na, ir šiaip, aišku, dažnai diskutuojame tarpusavėje, tikiuosi, kad e, sulauksiu nuomonės savo pranešimų klausimų, įdėmiai išklausysiu viską, ką jūs turite man pasakyti. Ačiū. Ester, labai ačiū, sako pirmininkas. O dabar pradėsime diskusiją. Žodį šešėlėms pranešėjams. Kolega Fernandės, prašau. Muchas gracias, presidente. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai pranešėjai už parengtą dokumentą, kurį mes visi pastarausiamis dienomis ir nagrinėjome, skaitėme. Šis dokumentas bus mūsų ateinančių mėnesių diskusijos pagrindas. Kaip kad ponė Delangė sakė, labai svarbu, kad parlamentas e, dirbtų su šiuo pranešimu, su šiuo reglamentu, tačiau ko gero geriausias būdas yra tai daryti derantis dėl bendrojo susitarimo. Pirmiausia, norėčiau Jums trumpai priminti, kodėlgi mes apskritai kalbame apie šį klausimą. Kai eurozonos krizė 2010 ir 2012 metais vos ne sugriovė visos pinigų sąjungos, Europos sąjungos taryba nusprendė sukurti bankų sąjungą. Jos buvo du tikslai. Pirmiausia, sumažinti finansinę riziką eurozonoje. Na ir antrasis tikslas bankų sąjungos buvo nutraukti ryšius tarp bankų, bankinių institucijų ir nacionalinių biudžetų. Ir ko gero, tie du tikslai būtent ir buvo svarbiausi per pastarosius metus e, e rezoliucijos ir kitus mechanizmus, kuriant Jeigu dabar norime sumažinti riziką, tai ko gero reikia sutraukti ryšius tarp, nutraukti ryšius tarp bankinių institucijų ir valstybių, valstybių biudžetų. Taigi, dėl SEA2 e, šį pranešimą reikėtų vertinti atsižvelgiant į tuos du tikslus. Dar norėčiau priminti, kad eurozonos problemos ne dėl bankų kilo. Atvirkščiai, tiksliau, tiksliau bankai sukėlė tą krizę. Na ir dabar, kaip kad matome, kaip kad sako panelangė, sistemoje yra nemažai problemų, yra neatsižvelgiama į rizikos e, mažinimo procesus ir apskritai kol kas bent jau nėra bandoma izoliuoti valstybių biudžeto nuo e, bankinių sistemų, nuo bankų institucijų atskirti. Dabar po nelangė e, siūlo e, perinamą į laikotarpį procesus tam tikrus per dviejus, per e, penkerius, per septynerius metus. Štai pavyzdžiui, papildomas draudimas turto, draudimas nuo 2020-2024 metų. Kai kurios iš šių sąlygų yra labai griežtas ir ko gero, jeigu tos sąlygos bus paliktos, tai e, taip ir neprieisime niekada iki antrosios, antrojo sistemo etapo. Na ir dabar turėsime, ko gero, tokią sistemą, kur 50 procentų nuostolių bus nacionalinių sistemų padengiama, o likusi dalis bus padengiama nacionalinių draudikų, draudėjų. Taigi nebebus bus tik tai 0,2 e, Europos lėšų padengiama, sako kalbėtojas. Taigi, jeigu norime sumažinti riziką, tai reikia kalbėti apie tas sąlygas, su kuriomis galima perėti prie antrojo etapo. Dar nereikėtų pamiršti, kad antrojo etapo rizika bus didesnė negu kad tos sistemos, kur yra glaudesniai ryšiai. Taigi, kuo mažes, mažiau glaudus ryšiai, tuo didesnė rizika bus. Taigi, ta garantinė sistema turi užtikrinti kuo glaudesnius ryšius rizikos pasidalymą tiksliau. Reikia pasižiūrėti, e, koks rizikos pasidalymo laipsnis yra ir koks bankų vaidmuo čia būtų, bet taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip apsaugoti valstybių biudžetus nuo bankų krizių. Na ir ši problema, ko gero, 10-12 metų krizės priežastis pagrindinė yra. Ir būtent dėl to bankų sąjunga buvo įkurta ir kol kas bent jau ta problema vis dar nėra išspręsta. Dabar nacionalinės garantijų sistemos vis dar yra finansuojamos iš nacionalinių biudžetų. Šiandien būtent nacionaliniai biudžetai padengia sąnautas e, tokios rizikos padengimo. Taigi valstybių narių nacionalinių biudžetų teikiama parama vis dar išlieka ta tiesioginė parama. Jeigu mes norime skirtingos, kitokios sistemos, tai kaip kad sakė Ester Langer, mažinti riziką. Tačiau įsivaizduokime, kad dabar komisijos e, e, kad prieisime prie tokios sistemos, kuri riziką sumažins mažiau negu kad komisijos pasiūlyme e, numatoma mažinti riziką. Taigi, jeigu neišspręsime tos problemos tarp bankų ir valstybių biudžetų, tai ko gero sugrįžime prie tos pačios situacijos e, ir tų sąlygų, kuriomis buvo įkurta bankų sąjunga. Na, aš esu pasirengęs diskutuoti, mano frakcija taipogi, tačiau pirmiausia, ko gero, reikės atsakyti į šios klausimus, ko, kaip galima bus sumažinti tą riziką, kaip galima bus sumažinti bankų sistemos riziką ir kaip apsaugoti valstybių narių biudžetą nuo krizių bankų sistemos. Pirmininkas, ačiū. Dabar EKR vardu ponas Lūkė. Pirmininkė, aš vėlgi vietoj pono Liūnės, kuris yra mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas, pasisakysiu, jisai atsiprašo šanksto, kad negalėjo dalyvauti šitame posėdėje. Perskaitysiu jo pareiškimą. Ponas Lūnės norėtų padėkoti pranešėjai už jos parengtą pranešimą. Akivaizdu, kad ji puikiai pasinaudojo gerai praleido pastarosius kelis mėnesius. Jos pateiktas pasiūlymas yra tinkamas atspirties taškas. Mūsų šešėlis pranešėjas mano, kad visos politinės frakcijos čia atstovaujamos galėtų ir turėtų bent jau pritarti keliems elementams. Mūsų šešėlinis pranešėjas išvelgia kelis, kelias idėjas, kurias labai vertina, bet yra kitų, kurioms nepritarė. Pagrindinės problemos, pirmiausia, jas pristatysiu, o po to šiek tiek pozityviau pakalbėsiu. Pirmiausia, ponas Lūnės nesutinka su saligiškumo laikotarpiu. Turi būti aiškiai pasakyta, kad prieš įdėgiant sistemą ne, neturėtų būti keliamos jokios sąlygos. Tai reiškia, kad indėlių garantijų sistemos turėtų užtikrinti visą šimtaprocentinį likvidumo finansavimą netgi jeigu tenkinamos visos rizikos mažinimo sąlygos, tai turi būti keičiama, nes jeigu norime, kad Europos bankai gelbėtų, pavyzdžiui, Italijos indėlininkus, tai reikia aptarti tų Italijos indėlių, pavyzdžiui, saugumą pirmiausia. Nes priešingą atveju ši sistema nebus susijusi su rizikos dalymuosiu, bet paveldo, paveldėtų pa, problemų dalymusi. Dabar, kalbant apie rizikos vertinimą, reikia daug ką dar nuveikti, kalbant apie sąlygas, konkrečiai vertinant e, e, garantiją užtikrintų skolų poziciją. Puiku, kad ji minima e, pranešime, bet pasirinkta formuluotė nepakankamai stipri. Turi būti aiškiai pasakoma, kad indėlininkų apsaugos mutualizavimas yra prasmingas tik tuo met, jeigu suverenios, rizikos, suverenios kolos, valstybės kolos rizika išspręsta. Taip pat ponas Lūnės mano, kad sprendimas dėl to, ar bankų sistema yra pakankamai saugi tokiai sistemai įdėkti, toks sprendimas turėtų būti politinio pobūdžio. Tai yra per daug aktualus klausimas, kad deleguotojų aktų jis būtų patvirtintas komisijoje, tiek parlamentas, tiek taryba turėtų tarti žodį. Trečias dalykas, ką ir šešėlinis pranešėjas nori pabrėžti, kad indėlių garantijos sistemos potencialas pasiekti e, savalaikę savalaikį atsigavimą po nemokumo procedūrų. Viskas priklauso nuo nacionalinių teisės aktų ir nacionalinių teismų sistemų ir sudėtinga būtų suprasti, kodėl Europos indėlių garantijos sistema turėtų būti atsakinga už nuostolių padengimą. Dabar pozityvesnės pastabos. Netgi kai rizika būtų pakankamai iš esmės sumažinta, jeigu ir kada taip atsitiktų, nacionalinės bankų sistemo, sistemos, kuomet susitvarkys savo sistemas, tu, tuomet ponas Lūnės norėtų, kad Europos tas fondas būtų dalymas į dvi dalis ir tai yra labai elegantiškas sprendimas, kurį pateikė ir pranešėja, pirmiausia prisimti atsakomybę, o tik po to užtikrinti solidarumą. Toks elegantiškas sprendimas siūlomas ir dėl indėlių kuriant bendrą riziką pagrystą fondą. Šešėlinis pranešėjas nori pabrėžti, kad laiko ir sąlygiškumo sąlygų klausimas gali būti išspręstas ir sustiprintas, o dabartinis fondo funkcionavimas, kaip jį mato pranešėja, galėtų būti pagrindas tolesnėms diskusijoms. Ačiū. Silvi Gular. Ačiū pirmininkė, dėkoju Ester už didžiulį ir sudėtingą darbą atliktą. Darbas sudėtingas, nes matome, kokia situacija nepalanki. E, mes laukiame poveikio vertimo po komisijos pasiūlymo. Man atrodo, kad labai e, svarbu yra tobulinti bankų sąjungą. Ir štai dabar e, gerai, kad ataskaitoje bandoma surasti būdų tai padaryti. Kitas dalykas, mes visi yra, esame suinteresuoti finansiniu stabilumu ir nenoriu dabar kalbėti apie aktualijas, bet e, situacija smarkiai keičiasi ir įvairiausių rizikų atsiranda, dėl kurių nestabilumas gali padidėti. Taigi labai svarbu bendras perspektyvas išlaikyti. Na, o dabar tos diskusijos kartais pakrypo netinkama linkme, kartais labai nacionalizavimo linkme. Ir pavyzdžiui, stengiamasi apsaugoti indėlininkus. Aš nelabai įsivaizduoju, kodėl e, kai kurios e, šalis e, norėtų e, apsaugoti bet kokią kainą e, indėlininkus. Manau, kad visi to siekiame. Taigi, Ester pasiūlymas daug ką pakeičia lyginant su e, komisijos pasiūlymu. Aš turiu dar e, ir su frakcijos su kolegomis pasitarti, kaip kad sakė pranešėjas, e, yra skirtumų nuomonių išsiskirimas tarp frakcijų ir pačių frakcijų viduje. Taigi aš dabar savo nuomonę norėčiau sakyti dėl penkių dalykų. Pirmiausia, čia lyginant su tuo, kas siūlė komisija, vienas didelis skirtumas yra – Komisija iš pradžių mane, kad sistemą turi finansuoti bankai, na, o dabar e, DGS turėtų tai, ant DGS turėtų tai pečių gulėti. Dabar antras dalykas. Dėl garantijų fondų funkcijų. Ar čia likvid, grinųjų pinigų e, įnešti, ar E, nuostolius padengti, ar riziką dalintis. Na, vietoj dviejų dabar trys etapai siūlomi. siūlomi. Ir dėl grinųjų pinigų tai aš pritarčiau tam. Reikia e, būti pasirengusiems reaguoti greitai. Ko gero tikslas šio teisės akto yra išvengti bankų panikos ir kontroliuojamų srautų. Ir žmonės turi turėti galimybę pasinaudoti garantijomis. Aš labai džiaugiuosi, kad nėra čia tokių atskirų dalių, kaip kad e, bankų pertarkimo fondas. Ir dabar mm, matome, kad sienos valstybių narių taipogi nėra tokios ir aktualios, nes valstybės narės e, mobilizuojasi šioje srityje. E, Taigi reikėtų dar pasižiūrėti, kaip čia tą fondą be atskirių, atskirų skyrių e, su, su, kokią sąrangą galėtų to būti. Na, aš galbūt per nelik ilgai šiandien žiūrėjau žinias, bet tik to. Dabar kitas dalykas, trečias dalykas e, - saligiškumas. Mūsų e, frakcija mano, kad reikia čia sąlygų, reikia e, rimtai tai pažiūrėti, reikia atkurti pasitikėjimą. Aš asmeniškai visada maniau, kad reikia kažkokių tai iš ankstinių sąlygų, peržiūrai, kokybės peržiūrai, reikia taipogi perž... stebėjimo peržiūros sistemų veiksmingų. Tačiau kamgi dabar reikalingas tas elgiškumas, kam tos sąlygos ir kokio lygio sąlygų reikėtų? Ar čia būtų paraleliai dirbama tam tikrais klausimais, ar tiesiog tai būtų kaip ir saugiklis, užraktas kažkoks tais? Na, dabar manau, kad antrajame pranešime daromas skirtumas tarptų sąlygų, kurios taikomas įsigaliojimui ir kitų sąlygų. Ir štai čia vienas dalykas mm, mane neramina. Europos bankroto nuostatų įsigaliojimas. Aš tam pritariu, manau, kad e, e, komisaras Dombrovskis apie tai kalbėjo, apie blogas paskolas, kai buvo kalbėta, visą tai yra labai svarbu, tačiau aš tik tai manau, kad galima, pavyzdžiui, mūsų šalise e, teisingumo ministerijai suteikti įgaliojimus su užblokuoti tam tikras priemonės. Taigi reikia atsargiau šiek tiek kitaip pasižiūrėti. Dabar dėl rizikos mažinimo. Tai yra, ko gero, politiškai jautriausias klausimas. Aš neturiu jokių problemų, jeigu, man nebūtų problemų, jeigu dabar e, būtų sumažinamas priklausimas valstybių narių nuo skolos. Tačiau, ar būtent taip e, prie to prieisime? Ar taip to geriausiai pasieksime? Ar dabar negrįžtume prie to klausimo, kuris turėjo būti išspręstas šešių teisės aktų paketo? Ar komisija dabar ir valstybės narės kai kurios tuo nesinaudoja. Ar edis e, sąlygiškumų sąlygomis galima tai būtų padaryti. Nereikėtų apsigauti, reikėtų pasirinkti tinkamas priemonės ir galbūt kitais kai kuriais lygiais. Na ir dar keletas dalykų. Berntas Lukė tai kalbėjo tas legasi klausimas yra, kad ir ką darytume, e, ateityje situacija e, nepasikeis labai greitai per vieną dieną. Na ir paskutinis dalykas. Tarp vyriausybinio susitarimo hipotezė dabar yra atmetama. Manau, kad pranešėja tinkamai elgesi tai atmesdama. Manau, kad su Eliza Ferrera praeitos e, kadencijos metu matėme, kas nutiko. Europos parlamentas buvo nušalintas nuo vidaus rinkos klausimų. Na, ir dabar tos. Galbūt ne dėl, ne dėl parlamento nušalinimo aš čia dabar piktinuosi, bet dėl to, kad tiesiog tai tampa mažiau skaidru, piliečiams tai vis mažiau skaidru atrodo. Tai tiek būtų mano pastabų, norėčiau padėkoti už atliktą darbą, reikia dirbti toliau mes e, esame pasirengti konstruktyvaus požiūrio laikytis tam, kad e, šis darbas būtų tęsimas, tačiau e, tas saligiškumas neturi privesti prie. Ne, neturi tapti kaip ir priežastimi kažko tai nedaryti, kaip sakė pranešėjai. Ačiū. Kolega Papadimulis. Ačiū pirmininkė. Europos indėlių garantijos sistema yra trečiasis e, ramstis e, tobulinant e, bankų sąjungą. Tai yra iniciatyva, kuriai pritarė parlamentas 16 metų kovo mėnesį. Tačiau šią iniciatyvą, su šią iniciatyvą darbas vėluoja. Ir manau, kad dabar vėluoti ar sulėtinti darbus e, siekiant bankų sąjungos vienovės, vienybės būtų pavojingas. Tai būtų pavojinga tiek indėlininkams, tiek tiems, kurie turi tų pinigų, kurie taupo juos ir apskritai visai Europos ekonomikai. Manau, kad rinkimai neužtikrintumo įneša į Europos, tiksliau, pasaulio ekonomiką. Ir manau, kad blogiausia, ką dabar galime padaryti, tai jeigu atidėliotume. bankų sąjungos klausimo sprendimą ir paliktume tam nacionaliniam oportunizmui. Ar, pavyzdžiui, tiems, kurie bando apsaugoti oportunistiškai bankų interesus. Dabar noriu padėkoti už lapkričio trečią dieną ponios Langė išplatintą pranešimo projektą ir tik tai pasakysiu, kad 20 dienų e, vėliau buvo išplatintas šis pranešimas, gautas pranešimas, taigi dabar lieka vis mažiau laiko diskusijoms ir pakeitimams pateikti. Būtent todėl, manau, turėtume šiek tiek pakoreguoti kalendorių, atsižvelgdami į tą e, trijų savaičių e, pavėluotą pranešėjos pranešimo pateikimą. Labai svarbu yra nustatyti tas sąlygas, su kuriomis būtų indėlių garantijų sistema sukurta veiksminga sistema ta turi būti. Ir reikia viską, visus procesus atlikti laiku, nes ko gero 8 metų, kaip kad pasiūlė komisija, pakanka, tikrai pakanka viskam įgyvendinti. Taigi dabar kyla klausimas ne ar remsimės komisijos pasiūlymų, bet kokiamis sąlygomis bus tai padaryta. Ir mums, ko gero, dabar svarbiausia reikia veikti kaip manoma greičiau tam, kad sukurtume veiksmingą sistemą, kuri per aštuonerius metus galėtų visų valstybių narių e, indėlininkams su, suteikti daugiau saugumo ir stabilumo bankų sistemos. Jeigu taip nenutiks, tai ko gero susidarys įspūdis, kad parlamentas patvirtina ir pirmą, ir antrą ramstį, na, o galiausiai dėl trečio ramščio pasakoma taip, o paskui galbūt sakoma pagalvosime, taigi mes viruojame ir švaistome laiką ir praktiškai e, pilsame iš tuščio į keurą dėl to trečiojo ramščio. Taigi reikėtų galbūt išvengti tokios situacijos ir kad piliečiams bent jau susidarytų toks įvaizdis apie parlamentą. Langa. Pranešimas e, taikliai e, išryškina netitikimus skirtumus e, ir spragas tarp tų trijų ramščių. Taigi reikia, kaip manoma, greičiau apsaugos sistemos saugiklius numatyti, nes tas algiškumas, sąlygų nustatymas ir terminai yra glaudžiai susiję, todėl reikia pažiūrėti, kaip tai išspręsti. Aš nepritariu tam. Aš nepritariu tiems, kurie sako, kad komisijos pasiūlymas yra maksimalistiškas arba labai, arba labai ambicingas. Ne, taip nėra. reikia nuspręsti, kaip. Ir dabar pranešime, ko gero, kalbama apie netitikimus tarp e, ramščių. Ir jeigu dabar piliečiai nėra saugomi, tai tada kyla pavojus ir bankams. Suskaidoma yra rinka, nebeteikiama parama bankams, ir praktiškai bankų pasirinkti kriterijai tampa svarbesni. O tai jau prieštarautų e, rizikos sumažinimo principui ir nediskriminavimo principui. Na ir dabar, kaip kad siūlo komisija, jeigu išteklius nuosavus sumažinsime nuo 0,8 iki 0,4 procentų e, garant, kaip garantijas, tai tada praktiškai sumažinama rizikos kontrolė. Jeigu tai padarysime, jeigu perėsime nuo 0,8 iki 0,4 per pusę sumažinsime e, li, tas e, lėšas ir e, tai praktiškai neišvengsime tarp valstybinės bankų krizės. E, tokiu atveju sistema turės tiesiog ieškoti kapitalo rinkoje, tačiau fondo galimybės padengti nuostolius sumažės. Ir čia vėlgi kaštų sąnaudų neutralumo nebebus. Ir toliau išliks tas nesveikas ryšys tarp bankų ir biudžetų valstybių. Ir Langė pranešimas taipogi nurodo, kad situacija ateityje nebus labai gera tokiu atveju. Be to dar vėluojama. Yra mm, apie vieną dalyką kalbėti nacionalinės sistemos praktiškai suteikinės e, paskolas pagal trečiųjų šalių nustatytas sąlygas. Na, o dabar mane šiek tiek neramina visapusiško draudimo e, antrasis etapas. 2016 m. šių metų e, kovo mėnesį Europos parlamentas pritarė Europos komisijos pasiūlymui tam trijų etapų požiūriui e, į visišką garantijų suteikimą ir rizikos pasidalėjimą. Na, o dabar šiame pranešime apie tai nekalbama. Na, man labai gaila, bet langė e, pranešimas, bent jau mūsų manimų, nėra geras, pasirinkta netinkama kryptis. čia yra atmetami reikšmingi svarbus komisijos pranešimo elementai. Yra dar ir kitų problemų, kurių dabar neminėsiu, bet aš dabar norėčiau e, paprašyti komisijos dar kartą pasisakyti, tam, kad ji pristatytų savo detalę e, spalio mėnesį publikuotą e, ataskaitą. Ir galbūt uh, galėtumėte taipogi pakomentuoti skirtumus tarp komisijos, Europos komisijos pasiūlymo ir kolegės Delangio pranešimo. Pranešimo projektas gali sukelti problemų, vėlavimų, sukelti pavojus bankų sąjungai ir gali netgi sustiprinti Europos bankų rinkos fragmentaciją, susiskaldinimą. Dabar praktiškai būtų Europos, Sąjunga pagal, Europos bankų sąjunga pagal pageidavimus, ale kertą, tokia ir tai būtų, lab, ir tai būtų toks labai egoistiškas požiūris, individualistiškas pateiktas ir mes tam nepritarėme. Ačiū. Ačiū dėl laiko, mes pasikalbėjome su pranešėja ir nusprendėme, kad būtų galima šiek tiek pratesti terminą. Gruodžio 16 diena bus naujasis terminas. Kas šiandien pranešėjai gautų pakankamai laiko. Lambert dabar, Filipas Lambert. Labas rytas. Europą, na, gal neįprasnis pasveikinimas, bet pirmiausia norėčiau padėkoti už atliktą darbą Esterai, nes Estera tikrai, aš suprantu, kad nenori vien tik tai nustumti to darbo į šalį, bet nori realiai kažką nuveikti. Ir man atrodo, tie žmonės, kurie kalbėjo prieš mane, parodė, kad pritarė tam, kad būtų kažkas galiausiai pasiekta, kažkas aktualaus ir svarbaus. Taip pat išklausiau kolegų, ponas Lukė pasisakė Liūnės vardu, kurie aiškiai teigia, kad nenori pažangos. Ir Estera, pirmasis dalykas, kurį pakvieščiau tave daryti, išsirinkti daugumą, kurios nori. Nes nedaug aš dar dirbu šiame parlamente, bet pakankamai ilgai, kad žinočiau, jog nebūtų gerai išvaistyti kapita, politinį kapitalą ir daryti nuolaidas, nuolaidas tiems žmonėms, kurie galiausiai nepritars tam pasiūlymui. Taigi išsirink daugumą ir tada mes kažko pabandysime pasiekti. Nešvaistykime laiko su tai žmonėmis, kurie tiesiog nori, kad šis projektas žlugtų. Taigi sutinkame su tavimi, kad reikia surasti tinkamą pusiausvyrą, kalbant apie turinį, sąlygas ir laiką, bet kaip e, sakė ir kiti, turi būti aišku, kad tai nėra vien tik tai laisvai pasirenkamas variantas. Aišku, mes negelbėsime vien, vieningos valiutos su gyvybinga bankų sąjunga, bet tai yra būtina sąlyga ir tą aiškiai turime pasakyti, nes girdžiu, kaip sakoma, kad eurozonos krizė atslūgo, mes esame jau saugus, galime toliau ramiai gyventi apsimesdami, kad viskas yra gerai. Ne, jeigu mes nesukursime iki galo bankų sąjungos ir daugelio kitų dalykų, ir čia kalba eina ir apie eurozonos biudžetinius pajėgumus, bet čia kalba eina apie tai, kad reikia sukurti iki galo bankų sąjungą, nes priešingo atveju kyla grėsmė pačiam eurui. Ir dėl to skubėti reikia. Ir aš tave, ką tu parašiai, šiek tiek jaučiu Nors aš suprantu, kad reikės žvelgti tuos jautrius klausimus, bet mums yra išku, kad bankų sąjungos sukūrimas yra būtina, būtinas darbas. Na ir dar vienas dalykas, galbūt aš nepritariu tam, kaip yra vertinamas komisijos poveikio vertinimas, nes mūsų akimis tai kuo daugiau mutualizavimo ir diversifikavimo, tuo didesnė ekonominė nauda ir ne visi variantai yra lygiai vienodai naudingi ar stabilizuojantys. Tai dėl to ir aš sureagavau į tavo elektroninio pašto žinutę vakar. Rašiau, kad būtų gerai susėsti visiems šešėliniams pranešėjams kartu su tais, kurie atliko poveikio vertinimą, kad išsiaiškintumėme, ar vienodai tai suprantame. Ką reiškia tas poveikio vertinimas? pirmoji dabar fazė, pirmasis etapas. Mes manome, kad šalia likvidumo trūkumų padengimo, čia mes e, kaip ir pritarėme komisijai, kad turto praradimo draudimas irgi turėtų būti numatytas pirmojame, pirmajame etape. Ir tada, aišku, mes nuspręsime, iš kur bus tos lėšos. Mūsų manimų 40 procentų reiktų tą viršutinę ribą padidinti, bet tas jau turi atsispindėti pirmajame etape. Antrasis etapas, kaip tu įsūlai, mes pritarėme, kad tai atitinka tikslą visų bankų, kurie neviršė SSM ribos, stabilumo mechanizmo ribos. Tai yra nesisteminiai bankai, bet jeigu mes kalbame apie tuos bankus, kurie tenkina stabilumo mechanizmo kriterijus, tai yra priežiūros mechanizmo kriterijus, tai čia reiktų perdraudimo sistemos ir visapusiško nuostolių dengimo ir draudimo, o ne perteklinių nuostolių draudimo. Nes jeigu, pavyzdžiui, ge, ge, gesini gaisrą, nedidelį, tai čia užteks ir vienos brigados. Bet jeigu dega miestas ar miškas, tai tada reikia pasikliauti ir kaimininių miestų ugnegesiais. Ir tokioms stambioms institucijoms mes manome, kad reikalingas, reikalinga visapusiška draudimo sistema. Taip pat pritarėme tam, kad reiktų, aišku, mažinti riziką ir mes, kaip žinia, labai aiškiai pasisakome už tai, bet čia girdžiu dvi melodijas. Girdžiu melodiją tų žmonių, kurie sunerime nuoširdžiai dėl to, kad sistema yra gležna ir kad nėra sprendžiamos tos problemos. Ir čia kolegoms iš Vokietijos galėčiau pasakyti, kad nėra taip, kad turime silpną bankų sistemą pietinėse valstybėse ir labai stiprią vokišką bankų sistemą. Man atrodo, kad pavojingiausia finansinė institucija Europoje dabar vadinasi Deutsche Bank ir jeigu uh, gerai e, moku, bent jau kiek išmanau vokiečių kalbą, tai Deutsche man atrodo reiškia vokiečių bankas. Taigi, aišku, jis nėra vienintelis, bet aš tikrai tiems, kurie bankų sistemas kai kuriuose Europos šalyse vertina gan skeptiškai, kad pradėtų jie pirmiausia tvarkyti savo netvarkas, nes problemų tikrai yra visur. Ir melodija tų, kurie sako, kad reikia spręsti problemas, nes e, kaip ir viena yra melodija tokia, o kita melodija, kad tiesiog, na, kalbėkime apie tą rizikos mažinimą ir nieko nedarykime, nes jie net neketino tos rizikos mažinti. Ir aš pritariu tiems, kurie sako taip, tiesa, jeigu mutualizuojame riziką, o ją mutualizuoti reikia, tai be jokios abejonės reikia ir sumažinti riziką. Ir CRDBRD visą tai, ką mes darėme kol kas, nėra šimtų procentų atlikę darbą. Taigi, atvirai kalbant, aš nesijaučiu dar labai ramus, kai praėjo šešiems septyneriems metams po krizės vis dar turime laiko bombas Deutsche Bank ar Italijos kai kuriuose bankuose. Tai labai labai neramina. Taigi galite mumis pasikliauti, bandant pertvarkyti tą sąlygų sąrašą, tačiau turime aiškiai parodyti, kad nenorime politikavimo, priimant tokius sprendimus dėl to, ar, buvo, ar nebuvo tenkinamos sąlygos. Ir galbūt įgyvendinimo aktas čia ir būtų geriau nei deleguotasis aktas, nes tada išvengtumėme politinio kišimosi pritarėme pranešėjai, kuris sako, kad reikia teisės akte nuaiškinti e, aiškiau įvardinti riziką pagristus įnašus, taip pat reikia kur kas geriau subalansuotos e, formuluotės dėl garantiją užtikrintų skolų pozicijos. Ir kalbant apie tuos įnašus, tai būtų procikliški įnašai ir mums galbūt tai nėra visiškai nulemantis argumentas, nes uh, tą problemą galima būtų išspręsti ekspost įnašais. Taip pat manome, kad papildomos idėjos sustiprintų bendrai požiūrį, įvertinant tai, ar 0,8 procentų tikslas įmanomas kaip reguliarus įnašas, toliau e, indėlių garantijos fondas, bankų licencijos ir taip pat finansinio e, stabilumo stiprinimo priemonė yra reikalinga tam, kad vienodai būtų galima užtikrinti indėlių draudimą, nes vienas euras A šalyje nebūtinai reiškia tą patį B šalies indėlyje. Nesvarbu, kokia būtų ta A ar B šalis. tas bendras stabilu, ta bendra stabilumo stiprinimo priemonė galbūt leistų užtikrinti mutualizavimą indėlių apsaugos sistemoje ir galbūt e, papildomos prievolės stebint riziką, e, būtent ar net neteikiamos subsidijos sisteminėms institucijoms, tačiau toliau kalbant apie tos bankus, kurie yra per dėlį, kad žlugtų, vėlgi aš čia pirmiausia turėjau omenyje Deutsche Bank, bet yra ir kitų. Ir ar tas santykis, santykio klausimas išspręs, išsprendžiamas. Tai dėl laiko tai aš e, sakau, kad reiktų gal papildomai laiko pakeitimams, bet norėčiau pabrėžti, kad e, iki pakeitimų patikimo termino dar susėstumėme su komisijos žmonėmis, kurie atliko poveikio vertinimą, kad suprastumėme visus pagrindinius to vertinimo elementus. Na ir tikriausiai mūsų pratote, mes norime dalyvauti toje norinčiųjų koalicijoje. Mes norime, kad būtų pasiekta reali pažanga, nes manome, kad ji reikalinga. Ir vėlgi išklausiau nemažai kitų, kurie irgi tą patį sakė, taigi suburkime tą norinčiųjų koaliciją, bet neleiskime, kad mums trukdytų tie, kurie nenori, kad būtų pasiekta pažangos. Ačiū, Marko Zanė. Dėkuoju. Aš taip pat noriu prisidėti prie padėkos žodžių, ponė pranešėjai, už atliktą darbą. Prireikė savaičių ir mėnesių darbą esam susikę tikrai ne kartą, aptarė įvairias galimybės, perskaitėm komisijos siūlymus, susipažinom su jais ir dar diskutavom. Nes svarbiausia problema yra štai kokia. Aš asmeniškai manau, kad svarbiausia problema trukdo e, žengti pirmin eurozonai. Nėra politinio susitarimo dėl to. Mes turime skirtingas politinės vizijas, egzistuoja skirtingi modeliai, kuriuos atsvoja skirtingos politinės jėgos. Matėme rengiant tai šį pranešimą. Mes kalbame apie tai, kad turėtų būti sukurta bankų sąjunga. Tai yra vienas svarbiausių eurozonos projektų. Buvo čia padėta daug pastangų. Tai yra tas projektas, kuris turėtų padėti stabilizuoti bankų sistemą. Ta tiksla pirmiausia ir turi mintį, dirbdami su šiuo pranešimu. Aš asmeniškai manau, kad e, susitarti bus sunku, net e, jeigu aš esu šešinis pranešėjas ir mano frakcija, žiūrime pozityviai į šį dokumentą. Tad mano pareikšta kritika yra konstruktyvi. Bet nematau, kad būtų galima politiškai susitarti ar Europos parlamente, ar taryboje dėl nuostatų, kurios galėtų padėti pagerinti sistemą. Bijau, kad e, vėl iš didelio didžiulio debesies bus labai menkas lietus. Maža to, jis gali būti ir pavojingas. Yra tokių nesutarimų elementų, kur gal dar sutarimas būtų įmanomas. Na, pabandysime pateikti savo pasiūlymą ir teikti pakeitimus. Tai yra tinkamas darbo pagrindas, bet mūsų nuomonė tai gali susilpninti ir taip silpną komisijos siūlymą. Pavyzdžiui, siūloma sumažinti iki dviejų fazių visą procesą. Tai kvepia su paprastinimu, tai būtų pozityvu. Tačiau ar, ar pavyks susitarti dėl to? Būtų gerai turėti sistemą, kuri veiktų visų pajėgumų Tačiau kai kurių pakeitimų formuluotis gali susilpninti patį pranešimą. Pavyzdžiui, kalbate apie ne, ne apie finansavimą, o paramą likvidumui. Bet e, jeigu jeigu vėlgi, jeigu kalbame apie visus elementus ir rizikos valdymo ir, ir kitus sudėtus krūvon, tai aš čia matau, išvelgiu e, tiksliau dokumento susilpninimą. Siūloma sistema yra pernelyg komplikuota, kad būtų efektyvi. Fondas, kuris būtų sudalintas į atskirus mažesnius fondus, DIF tas vadinamasis, fondas yra irgi nelabai patikimas. Aš perskaičiau tą siūlymą ir jeigu teisingai suprantu, bendri pajėgumai sudarys tik 0,2 procento visų bendrų indėlių, kuriems reikės teikti garantiją sistemoje. Man tai atrodo, švelniai tariant, labai nedaug, kai kalbame apie priemonę kurie gali tekti pasitelkti sisteminės krizės atveju. Reikėtų, kad tas procentas auktų ir kad bendri pajėgumai pasiektų 0,8 procentus indėlių. Dar vienas svarbus dalykas, kurio trūksta tam, kad šis siūlymas būtų patikimas, yra valstybės parama. Susitikome su FDEC iš JAV atstovų ir jis atsakė mūsų klausimą. Jis mane, kad labai svarbu, kad sulauktų bankai valstybinės pagalbos, kad būtų sisteminių krizių atveju galima efektyviau spręsti bankų problemas. Na šiaip ar taip, indėlių sąskaitos E, piliečių indėlių sąskaitos neturi patirti pavojaus. 2008 metais šimtus milijardų eurų kainavo JAV finansų krizė visiems amerikiečiams. Tai yra sisteminės krizės problema. Ir jei bankai, vyriausybės, valstybės pas, pa, pagalbos nesulaukia, tai sistema tiesiog žlunga. Eurozonoje turime centrinį banką. Ir aš manau, kad tai turėtų būti paskutinis pagalbos teikėjas. Tačiau jis turėtų būti paminėtas tarp pagalbos teikėjų. Ir tik tuo met, kai Centrinis bankas bus įtrauktas į šią sistemą, mūsų sistema atrodys patikima ir įtikinanti. Taip leistų ES turėti pilnai sutvarkytą sistemą, nes be šio požiūrio, be šios priemonės Europos centrinis bankas yra vienintelė institucija pasaulyje, kuri gali kurti eurus ir galiu Jums pasakyti, kad tie skaičiai, kuriuos matote namosiuose sąskaitose, yra garantuoti institucijų, kurios tiesiog gali spausdinti pinigus bet mes manome, kad reikalingas didesnis banko įsitraukimas. O kai dėl įsipareigojimų ir mokėjimų, dėl asignavimų įsipareigojimams ir mokėjimams, mes manome, kad jeigu ir ištiktų sisteminė krizė, tai būtina užtikrinti, kad bankai sugebės laikyti savo mokėjimų įsipareigojimų. Ir norėčiau čia pasakyti, kad dėl to pats šiek tiek abejoju. Tiek e, svarbiausių elementų norėjau paminėti. Mes kaip frakcija dirbsim prie šio klausimo ir stengsime siūlymą pagerinti. Nes dabar mm, tai prasidėjo pradinė fazė ir to be abejo nepakanka stabilumui užtikrinti, o mums to reikia, kad sistema būtų tvirtesnė. Ačiū. NF kalbėtojo nematau. Tai dabar kiti kalbėtojai. Burher Balts pirmasis. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu trumpai pasisakyti. Norėčiau padėkoti pranešėjai Ester Delangė. Ji atliko puikų darbą. Turime nepamiršti, kad taryba dar net nepradėjo diskusijų. Mūsų pranešėja pateikusi savo pranešimo projektą smarkiai pažengė į priekį ir aš manau, kad pranešimas yra geras pagrindas tolesniems diskusijoms. Tačiau tai yra tik tai pradinis etapas. Pane Delangė labai veiksmingai panaudojo savo laiką ir aptarė pačius jautriausius klausimus, kur reikalingi veiksmingi sprendimai. Mano vertinimu, tai yra nacionalinių indėlių garantijų sistemų pripažinimas ir aš manau, kad mes toliau turime jas naudoti ir jomis naudotis. Kitas dalykas dėl moralinės žalos, jeigu viskas bus perkeliama ir į europinį lygmenį, tai tokiu būdu gali sumažėti rizikos lygiai. Ir taip pat turime geriau suprasti, kokį poveikį turės tas Europinis e, indėlių garantijų sistemų harmonizavimas. Mes norime sustiprinti tam tikrus aspektus savo pakeitimais, bet bendrai kalbant, tai yra labai politinio pabudžio dalykai. Ir mes turime gauti pakankamai laiko, kad galėtumėme tuos dalykus aptarti. Nespręsti klausimai dėl to, kaip veiks indėlių garantijų sistema, viskas iš dalies priklauso ir nuo to, ar tinkama buvo poveikio vertinimo studija, ta, ką gavome iš komisijos, tikrai mūsų dar netenkina. Nebuvo atsakyta į galybę klausimų, bendros sąlygos e, bendroje rinkoje, kokį poveikį tai turės dabartiniai rizikai bankų sistemoje ir e, nacionalinėms nemokumo sistemoms, kokį poveikį tai turės. Aš manau, kad komisija čia išvaistė galimybę. Pasiūlymas dėl indėlių garantijų sistemos buvo perdėm skubiai sukurptas ir tai nėra pakankamai solidus pagrindas. Ir pranešėja labai teisingai reikalauja naujo požiūrio, kalbant apie draudimą ir perdraudimą, derinant tai su atitinkamomis būtinomis sąlygomis. Mes EPP frakcijoje pritarėme pranešėjai, jos požiūriui ir pritarėme jos pastangoms būtent visi komitete turime ieškoti subalansuoto sprendimo ir veiksmingo sprendimo. Per Vanšperės. Um, Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai, kuri pagaliau pateikė pasiūlymą. Labai gerai, kad parlamentas gali dalyvauti šiame e, procese ir pateikti savo pasiūlymą. Taigi džiaugiuosi, kad parlamentas gali dalyvauti šiame procese ir išsakyti savo poziciją. Tačiau šiek tiek apgailestauju štai dėl ko. Tiek ilgai lauktas pasiūlymas buvo išplatintas pirmiausia žurnalistams, nes žurnalistai pirmiausia galėjo susipažinti dar prieš parlamentus su tuo, na bet tai čia nesvarbiausia. Svarbiausia būtų štai, kas pranešėjos siūlomas požiūris yra iš apačios į viršų siūlomas požiūris, bottom up. Na, o bankų sąjungos idėja buvo daugiau iš viršaus į apačią tokia. Uh, iš karto dabar paaiškinsiu. Kai Bankų sąjungos mechanizmas buvo sukurtas, buvo turėta bendra vizija, praktiškai sisteminė vizija, e, kaip turėtų atrodyti trys ramščiai Bankų sąjungos. E, trečiasis ramstis dėl indėlių garantijos kėlė e, būkštavimų kai kuriuose šalise. Ir kai kuriuose šalise buvo bandyta rasti sprendimą, sprendimų. E, ir dabar e, dėl to kyla pavojus, kad tas bendrasis tikslas bankų sąjungos gali kažkur tai e, nustumtas į šalį. Tai reiškia, kad mes susitelksime detalės ir praleisime pagrindinį tikslą, o pagrindinis tikslas yra piliečių pasitikėjimą įgyti. Ir E, saugumą užtikrinti tą sistemą piliečiams. Na, o sistema turi remti solidarumu, solidarumu Europos valstybių. Galbūt nesigilinsiu dabar į sąlygiškumą, tas sąlygas, e, manau, kad dar turėsime progos apie tai padiskutuoti, e, pateikiant pakeitimus. Labai džiaugiuosi, kad pakeitimų pateikimo terminas pratestas yra dabar. Dar porą dalykų noriu priminti. Pirmiausia, mane neramina štai kas trečiasis etapas gali dabar būti kažkur tai e, numestas į šalį arba deleguotasiams aktams paliktas. Na ir dar mane nerina štai, kas be šios diskusijos el, e, informacija iš tarybos dėl backstopo uh, rodo, kad progreso pakankamo nėra. Manau, kad mes e, parlamentarai turėtume labai uh, domėtis tuo. Taigi labai džiaugiuosi, kad dabar bent jau pavyko mums uh, pradėti gilintis į šį klausimą. Ačiū poniai Beres. Na, o dabar žodis vicepirinkui Peter Simon. Dėkoju. kai buvo pradėta diskusija šiuo klausimu, pirmajame diskusijų etape, sakiau, kad mūsų tikslas turėtų būti e, daugiau stabilumo visose valstybėse. Kągi tai reiškia? Jeigu dabar bendrąjį stabilumo lygį mes padidinsime, o kai kuriuose valstybėse narėse tas stabilumo lygis e, bus netgi mažesnis, tai e, taip nieko nepasieksime. Ir manau, kad ponios Delangė e, projekte į tai atsižvelgiama labai gerai. Tai yra vienoje dalyje netgi pranešimo yra kalbama apie tai, kad reikia, reikalingos labai stabilios e, nacionalinės e, garantijų sistemos, tačiau tuo pat metu reikalingas europinis solidarumas. Ir manau, kad absoliuti dauguma ta, čia tam pritartų. Ir manau, kad ir mūsų frakcija, ir visos beveik frakcijos yra įsitikinusios tuo, kad mums reikia daugiau stabilumo ir Europos. Tačiau dabar, jeigu pradėtume gilintis, tai reikėtų detaliau čia panagrinėti e, kai kuriuos aspektus. Aš norėčiau keletą idėjų į diskusiją įnešti ir keletą klausimų užduoti. Įsivaizduokime, kad rezultatas bus toks, kai, kad kai kuriuose šalise problemų vis dar išliks ir reikės Europos finansavimą pasitelkti. Taigi ne iš nacionalinio biudžeto, o iš Europos biudžeto reikės tai finansuoti. Tai kaip dabar uh, tą biudžeto eilutę vėl užpildysime, juk mums reikalingas stabilumas visur Europoje. Ar e, tam Europos išdui vadinamajam nereikėtų e, suteikti preferencinio statuso, kaip kad pavyzdžiui TVF e, tai yra, tam, kad turėtume pakankamai finansavimo reikalui esant iš kur gauti. Dabar tie antrieji rūmai, įsivaizduokime, kad egzistuotų. Tai kaip dabar būtų tose šalise, kuriuose yra keletas indėlių garantijų draudimo sistemų? Ar čia būtų keletas e, etapų nacionalinių garantijų, ar tik tai vienas? Tai čia reikėtų apie tai padiskutuoti. Na ir galiausiai trečioji mano pastaba. Reikia pasižiūrėti, kam galima būtų panaudoti tuos pinigus, tą finansavimą. Reikia labai atidžiai apie tai pagalvoti. Be ponios Delangė aptartų e, garantijų draudimo sistemos, reikėtų pasižiūrėti, ar įmanomos dar yra alternatyvios priemonės kitose, kai kuriuose, tarkime, šalyse. Na ir dar reikėtų pagalvoti apie kitą dalyką reikia užtikrinti galimybę pasinaudoti garantijų sistemomis tuo atveju, kai bankas, tarkime, kažkoks tai bankrutuoja ir visos e, sąskaitos, sąskaitose turimos lėšos yra per, pervedamos į kitus, kitą banką. Tai be jokios abejonės e, sukuria papildomų išlaidų, na, o klientą reikia apsaugoti, nes juk klientas ir toliau laikys savo pinigus kažkokioje tai kitoje bankinėje institucijoje. Ir manau, kad e, taip mes apsaugotume daug paprasčiau tuos klientus, negu kad kažkokiamis kompensacijomis. Manau, kad uh, Šios klausimus įmanoma dar bus aptarti vėliau. Labai džiaugiuosi, kad pakeitimų pateikimo terminas yra pratestas ir nekantrai laukiu diskusijų su pranešėja. Manau, kad mes einame teika, teisingą linkmę. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju ponui Simon. Dabar žodis ponui Taurė. Ačiū. Poniai pranešėjai. sulaukėme pozityvaus surprizo gaudami šį pranešimą, nes mm, dabar diskusija atsiduria visai kitoje šviesoje. Tema tikrai labai sunki. Parlamente jie gali sulaukti naujo postumio. Išklausiau kolegą Filipą Lamberts. Seniau jis man buvo sakęs, nes dabar jo salėje nebėra, seniau jis manęs klausė, ką mano mm, supratimu galvoju e, vokiečių kolegos šiuo klausimu. Seniau mes esame diskutavę šiuos klausimus įvairius europinę dimenciją turėdami omenyje, susitelkdami prie nacionalinių tik tai aspektų. Tad gal ir yra rizikos kažkokios, bet jos yra visose šalyse. Reikėtų tą riziką apibriežti, apie ją diskutuoti, tačiau juk turime ir ES sutartis, jų nurodymus. Ar europinis lygmuo yra tinkamiausias problemams spręsti? Štai koks yra klausimas. Nes juk turime kiekvienu atveju galvoti, kokia priemonė problemai sureguliuoti yra tinkamiausia. ES turime subsidijarumo priemonę. Sutartyse yra numatyta, kad veiksmai ir atsakomybė yra greta vienas kito esantis dalykai. E, žvelgti rizikos valdymą ir draudimą tų indėlių kaip į panacėją būtų klaidinga, tai dėja nėra panacėja ir turime išsiaiškinti, kokie atsakymai sprendžiant tą problemą ir valdant riziką yra patys tinkamiausi. Pakete yra teisinga linkme nukreiptų siūlymų ir pasiūlyti kriterijai kuriuos e, reikia dar papildomai aptarti. Pavyzdžiui, ekspertai metų metus sako, kad galima sulaukti įvairiausių iškraipimų dėl to, kad valstybės obligacijos nekapitalizuojamos. Jeigu reikėtų priimti tokį paketą, kur atsižvelgime ir šiuos aspektus, tai tada Manau, kad turėtume naują diskusijų pagrindą ir norėjau tai pasakyti dabar. Na, ne, norėčiau paskelbti tokį kreipimąsi, kurį nebūtina, manau, argumentuoti kaip nors. Aš manau, kad reikia į visą šį reikalą žvelgti labiau europiniu žvilgsniu, ne nacionaliniu. Ir manau, kad priemonės turėtų būti parinktos proporcingos problemos mastui. Be abejo, svarbu neperšaukti ir tų įvairių tarpinių etapų. Dabartinis nacionalinių sistemų veikimas neturėtų būti trikdomas ar, ar tos sistemos neturėtų būti greunamos, būtina, už, būtina kad būtų sukurtos garantijų sistemos ten, kurių galbūt dar nėra iki šiol, kad tikrai visi indėlininkai galėtų būti saugus ateityje. Dėkoju. Teuder, Dėkuoju kolegai Toirer. Ar kas nors dar norėtų kalbėti, reikės taip nėra, tai poniai Langin suteiksiu žodį dar kartą. Uh, Ačiū, dėkoju kolegoms, kurie puikiai akcentavo jautriausius aspektus uh, šiame pranešime, bet aš tikrai labai esu dėkinga už atviras diskusijas įvykusią šiandieną. Ypač tas pastabas, kurios labai techninio pobūdžio susijusios su pranešimo turiniu, nes tai padės mums e, eiti pirmin. Ir man atrodo, kad techniniai, labai techniniai klausimai, tie pervedimai, perkelimai SRB valdyba būtų už tai atsakinga, bet aišku, būtų viską e, reikalinga derinti su nacionalinėmis sistemomis, nes kitaip nebūtų įmanoma tą daryti. Ir tai yra įdomi mintis. Tokie klausimai tikrai labai svarbus rengiant pranešimą. Dėkoju už tai. Dabar keli dalykai apie žurnalistus, kurie puikiai padirbėjo ir turi labai pažangęs pranešimo versijas, bet tikrai nelabai džiaugiuosi, kad socialistų koordinatorė rodo pirštu į pranešėją. Šiuo atveju, jeigu nutekėjusi būsiu mano pranešimo versija, žinau, kad šiame parlamente viskas labai lengvai nuteka, jeigu matyčiau, kad cirkuliuoja tie, nu, tos nutekintos versijos, tai bent jau pasirūpinčiau, kad tos versijos būtų bent dešimties dienų senumo prieš pristatant man galutinį savo pranešimo variantą, tie, kurie yra susijęs su mokumo rizikos e, padengimu. Tai čia Mano formuluotė dabar yra kur kas griežtesnė nei ta, kurią pasirinkau galutinėme savo pranešime ir kadangi oficialiai savo galutinį prane, variantą pateikiau dabar, tai tikrai nesu susijusi su ta nutikėjusi informacija, nežinau, kaip tai atsitiko ir tik socialdemokratų šešėliniai pranešėjai. Norėčiau pasakyti, kad jį pirštą rodytų, turėtų, rodyti turėtų kitur. Dabar kalbant apie pranešimo turinį, aš e, tikrai labai noriu įvertinti komisijos atliktą analizę, nes daug apie tai buvo kalbama, apie tą komisijos analizę. Aš manau, kad mes tikrai surasime laiko ir būdų, kaip tą būtų galima padaryti. Bet akivaizdu, kad ketvirtame puslapyje jie mini tai, kad privalomas perdraudimas susijęs su. Tai labai primena mutualizuotą fondą. Čia ne mano žodžiai kalbant apie pačią struktūrą. Tai yra tie žodžiai, kurie minimi papildomame vertinime. Ir man atrodo, kad tai yra svarbu, nes, e, mėly kolegos, aš niekuomet nenorėjau, kad tai būtų kokia tai kažkoks tai ginklas. Bet jo gale turi būti didelė ir ne, kokia tai didelė bazuka nebūtinai išspręs visas stabilumo ar patikimumo problemas, su kuriomis sustarė mūsų bankų sektorius, bet mums reikia galiausiai sukurti bankų sąjungą. Aš sutinku su jumis, bet turime išlikti proporcingi, e, kalbant apie turimas priemonės. E, tai, ką sakė Filipas Lambertsas, kad sisteminiai stambėjai bankai ir kiek tinkama būtų ta antro, tas antrasis etapas numatytas tiems bankams, bet uh, Įvertinkime, vertinkime viską realistiškai. Tie didieji bankai pateks į pertvarkymo mechanizmą, ne nemokumo sistemą. Taigi tai yra visi tie klausimai, kuriuos turime aptarti. Aptarti laiko klausimas šešėliniams nešėjams pakeitimų patikimo terminas. Džiugiuosi, kad jis išspręstas. Aš tikrai lankščiai nusiteikusi. Sistemos ambicijos siekiai nėra mažesni nei Europos komisijos siūlomos sistemos siekiai. Mes siūlome ims, imtis esminių dalykų. Mes čia siūlome rimtą užtaisą. Ir 0,4 procento nuo iš nacionalinių uh, fondų ir Europinio fondo, tai faktiškai reiškia tą patį, nes tai glaudžiai susiję tarpusavyje ir viskas juk veiks vienoje europinėje sistemoje. Ar, ponė Papadimulis, jūs kalbėdamas apie 0,4 procento Europos fondą, turite omenyje, kad 0,4 procento jūsų nacionalinėme fonde nebus užtikrinta. Jeigu tai tiesa, tai taip, tada sumenkinsime tą užtaisą, bet aš tikrai nenorėčiau tokių teisės aktų. Aš nepaliečiau 0,8 procento ir nenorėčiau keisti sistemos užtaiso. Bet kita vertus, mes bandome surasti būdą, kaip būtų galima suorganizuoti tas atsakomybės ir nacionalinių lygmenių, ir Europos lygmenių. Tik tokiu būdu sistema veiks ar tai būtų moralinė žala, ar kitaip ją pavadintumėme, bet turime surasti būdų, kaip e, tokią sistemą sukurti, kuri būtų pagrįsta Europiniu solidarumu ir atsakomybė bei nacionalinė atsakomybė. Ir tą norėčiau pasakyti ir kolegoms socialistams, kai jūs kalbėjote apie nacionalinį lygmenį 100 procentų, 100 procentų problemos ir toje sistemoje bus išspręstos. Taigi turime ir apie tai pasikalbėti, kaip galėsime užtikrinti reikiamą atsakomybę ir nacionaliniu, ir europiniu lygmeniu bendroje europinėje sistemoje, kuri turėtų tokį patį užtaisą, kaip ir numatyta komisijos pasiūlyme Silvi. Nemokumo sistema, žinoma, yra sudėtinga ir aišku, ministrai, finansų ministrai. Tai, kad tą jie sprendžia jau yra sudėtinga, o jeigu teisingumo ir vidaus reikalų ministrai imsis dar šio darbo, bus dar sudėtingiau. Taigi, kita vertus, visi ekspertai, su kuriais kalbamės, akcentuoja, kad nemokumas yra labai svarbus sprendžiant šią problemą. Taigi mes ir minime nemokumo sistemą, mes nenorime numatyti sąlygų sąrašo tam, kad būtų pasiteisinama jų priedangoje nesistengiama žengti pirmin. Uh, Mes norime tokio sąrašo, kuris būtų labai aktualus, kuriant indėlių garantijų sistemą ir manau, kad nemokumo sistema tam priklauso. Mano pasiūlymo žavesys yra tame, kad kalbant apie rizikos mažinimą, Silvi, klausėte, ar, ar tokiu būdu bus griežtai uždara ta sistema. Čia žavesys glūdi tame, kad visapusiška parama likvidumui turi būti tinkamai so, organizuojama ir tai mums padėtų, kalbant ir apie laiką. Dar vienas klausimas buvo, kurį uždavė ponas Simon apie tai, ar. Na, jis išėjo iš salės, tai aš gal su juo vėliau apie tai pasikalbėsiu ir galiausiai labai svarbu, kokia bus tvarka iš to nemokumo procedūros, kaip tiekės lėšos e, reverso būdu. Ir tikrai aš kolegos laukiu tolesnių diskusijų apie tai. Ir ačiū dar kartą. Tai nėra pabaiga, aišku, prireikė man nemažai laiko ir šiam etapui pasiruošti, bet tai dar tik tai viso proceso pradžia. Dėkoju, ponia Langė, tai tiesa, čia tik pradžia nepakvietė komisijos pasisakyti. Sekretariatas sako, kad nereikia suteikti dabar komisijai žodžio, nebent jie tikrai norėtų pasisakyti. Panašu, kad ne. Ačiū. Dabar paskelbsiu terminus, bet prieš tai dar norėčiau grįžti prie to ką sakė pirmininkas dėl bankų sąjungos termino, galiu patvirtinti, kad, galbūt čia apie bankų sąjungą pakeitimų patikimo terminas, gruodžio 16 diena, sausio 12 balsuosime dėl pakeitimų. Aptarsime pakeitimus, 26 sausio balsuosime komitete, plenarnėme posėdėje balsuosime antroje plenarnėje kovo sesijoje. Toliau indėlių garantijos sistemos terminai, 16 gruodžio pakeitimų terminas, svarstysime pakeitimus sausio 25 dieną, o balsuosime komitete dar neaišku kada. Ir galiausiai paskelbiau, kad už pusvalandžio atviras koordinatorių posėdis įvyks. Andrija, Andrija atvyksta ir mes posėdžiausime šioje salėje prasidės koordinatorių posėdis po 12.15. Dėkoju.